Okay, friends, we'll start the... Kolegos, e, po kelių momentų pradėsime balsuoti. Prašom sėstis, pasirenkite visi e, korteles. Įsidėkite jas į aparatus. Ar esate pasirengę jau balsuoti? 14 e, punktas globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, Fiatas Auto Lenkija. Kas už? Prieš? Susilaikė? Ar visi balsavote? Balsuosime elektroniškai. Prašom įsidėti korteles į aparatus, nes tai globalizacijos fondo pinigai, tai balsuosime atsakingai. Ar esate pasirengę? Balsavote, balsavimas baigtas. 43 už 3 prieš, kitas laiškas, e, e, fondo lėšų mobilizavimas, Graikijos paraiškai, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. 43 už, 5 prieš patvirtinta. 16 punktas. Air France. Prašom balsuoti. Baigiame. Keturiasdešimt už penki prieš patvirtinta. Europos Centrinio banko metinė ataskaita 13 metų. Balsuojame dėl 88 pakeitimų, 7 kompromisų. Ponas Martan norėjo pasisakyti. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Norėjau e, pastabą vieną išsakyti. E, ponas Kaza parodė e, džentelmenišką e, tokį požiūrį A ir C e, kompromi, dėl A ir C kompromisų ir mes labai džiaugiamės galėdami pritarti, dalyvauti rengiant šį, šios kompromisus. Norėjau tą pasakyti ir norėjau, kad tai būtų užfiksuota posėdžio protokole. Taip, mes įtrauksime tai į protokolą. Balsuojame. A kompromisas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. B kompromisas. Pone Lenė. Dėl ankstesnės pastabos. Norėčiau pasakyti, kad mano balsavimo sąraše mes nesame įrašyti į kompromisą. Norėčiau, kad protokole taip pat tai būtų užfiksuota. Taip pat tai užfiksuosime protokole socialistų atvejais pastabos protokole atsispindės B kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkė. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikrinti. Gerai. Baigėme balsuoti. Priimtas. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė, primtas. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 27. Prašom balsuoti, baigiame. 33 už, 14 prieš, priimtas. 28 pakeitimas kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, atkrenta. 29. Ne, vis tik 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 31. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 32. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Trečioji pastraipa, 33 pakeitimas. 34, 35, 36, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas, man regis, bet galime pasitikrinti. Keturiasdešimtasis pakeitimas, baigiame balsuoti, atmestas. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 45 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 46 kas už, prieš, susilaikė priimta. Tikriname 46. Prašom balsuoti. Baigiame. 25 už priimtas, 24 prieš. 46 buvo tai, dabar 47, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48, kas už, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikrinti, tikriname antrąją dalį 48 pakeitimo. Balsavimas baigtas. E, atmestas. 49 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, e, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Reikia tikrinti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 52. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 53. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 54. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. D kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimtas. Balsuojame dėl 63-ojo, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Baigiame. Iš EPP vienu per daug. Vienas pakaitinis narys balsuoja, dabar viskas gerai. Atmesta. 27 balsavus prieš. Penktoji pastraipa, 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname 73. Balsavimas baigtas. 31 už priimta. 74 pakeitimas ir 75 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, priimtas. 80. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 81. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 82. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 83. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, priimta 86 kas už, prieš, susilaikė, priimta 88 kas už, prieš, susilaikė, priimta 87 kas už, atkrenta. Atsiprašau sako pirmininkė, paskutinis balsavimas dėl e, nuomonės projekto, kas už pasirodo, turime balsuoti elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 39 už, 7 prieš. say, uh... Dabar norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti tuos, kurie dalyvauja e, jaunimo renginyje, trumpajame klausime. E, šis renginys yra e, transliuojamas internetu, galbūt jūsų pažįstami seka šį posėdį, matote adresą E, grotelės iHearings, e, galime, e, galima rasti nuorodą internete. Yra du ekranai salėje su adresais. Kas kalbės? Ricardo Ibarra iš Ispanijos, Jonatas Mak, Vokietijos, Kaja Dekleva, iš Slovenijos, taip pat Johana Niman iš Suomijos. E, šie keturi jaunuoliai e, suvaidins lemiamą vaidmenį šiame trumpame klausime. E, galėsime išgirsti juos. Mes E, prieš rinkimus e, su šiais jaunais europiečiais susitikome pavasarį ir po penkerių metų vėl susitiksime su jais. Tai yra pirmoji galimybė vėl e, su jais susitikti ir išklausyti, ką jūs norėsite pasakyti. Pirmiausiai suteiksiu žodį Rikardo Dviems minutėms. Jūs kažką labai įdomaus mums žadate pasakyti, prašom. Labai ačiū. E, aš siūlau maršalo planą, pagal kurį būtų kuriamos darbo vietos jauniems žmonėms. Mes, galvodami apie e, užimtumą, turime galvoti apie regioną, apie kontekstą ir e, neturėtume galvoti tik apie smulkės problemas. Mes turime ieškoti dėlių sprendimų dideliai kriziai. E, Ir toks mašo planas būtų labai su esminės svarbos. E, reikia galvoti, kaip padės e, valdžia, e, valdžios institucijos ir, aišku, tikro užimtumo nebus be augimo. Mums reikia maršalo plano ir reikia strateginių investicijų Reikia naujo plano, panašaus į tą, kuris buvo, tai galiojo po antrojo pasaulinio karo, kad Europa atsigautų. Institucijos kaip Europos jaunimo forumas mano, kad tikrai kaip greičiau reikia sustarti dėl to dalyko 2 procentai BVP E, per metus naujoms technologijoms, naujai infrastruktūrai, moksliniams tyrimams, inovacijoms, e, mažoms vidinėms įmonėms palengvinti finansavimą. Tai leistų padėti pramoniai, išjudinti ekonomiką ir rezultatai būtų puikūs. E, darbo judėjimo ekonominė taryba mano, kad iki 19 metų bent jau 6 milijonai darbo vietų būtų sukurta, daugiau kaip 5 procentais padidėtų BVP kitos e, sritys taip pat galėtų sulaukti investicijų. Reikia galvoti apie tam tikrus e, mokesnės lengvatas e, tose teritorijose, kur aukštas nedarbas. Tai paskatintų e, ten verslą. Taip pat reikia galvoti, kaip maršalo planas galėtų paspartinti atsigavimą Europoje. Reikia projektų investicijų iš e, investicijų banko, kitų e, finansinių paskatų, nes kitaip atsigavimas užtruktų 20-30 metų, o mes nenorime, kad būtų prarasta visa karta. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į parlamento narius. Prašau sureaguoti. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau pasveikinti šios jaunuolius, kurie atvyko šią popietę pristatyti savo iniciatyvas. Mums reikia labai aktyvių jaunuolių, todėl ši iniciatyva yra tokia svarbi, kad jaunimas e, priartėja prie ES institucijų ir tai yra jų, jų pirmasis kontaktas su nariais, kurie yra pasirengę užduoti klausimus. Dėl maršalo plano turiu kelis klausimus. Pirmiausia, tai yra puikia mintis puiku, puikiai pavadinta maršalo planu kovojant su nedarbo. Nes iš tikrųjų tai yra ta kova, kurios, į kurią būtinai turime įsitraukti. Turime keletą klausimų dėl jūsų pristatymo. Kalbėjote apie tai, kad reikia e, suteikti kontekstą, kad reikia grįžti prie kilmės, prie šaknų, kad reikia spręsti nedarbo problemą visoje Europoje ir kalbėti apie jaunimo nedarbą. Tačiau yra ir ilgalaikio nedarbo programa ir skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga situacija ir net pačiose valstybėse narėse situacija yra skirtinga. Kaip jūsų nuomonė būtų galima įveikti šios netitikimus tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse? E, kai jūs kalbėjote apie BVP, tai e, turite, ar turite konkrečias idėjas, planus ar naujasis technologijas, kurias būtų galima panaudoti ir tai yra tas tam tikras kapitalas kaip prioritetas. Taip, aš irgi norėčiau visų pirma pasveikinti jaunuolius šią progą. Ir tikrai žinau, kad tai yra puikia proga pasikeisti nuomonėmis su politikos formuotojais ir mums tai yra puiku. Pritariu pasiūlytai minčiai. Aš e, prieš tapdamas e, parlamento nariu e, dirbau New Deal for Europe organizacijoje ir mes rinkome piliečių parašus, kad galėtume pasiūlyti naująjį maršalo planą Europai. Žinau, kad E, kyla klausimas ir Europos, dėl ES finansinių pajėgumų, nes kyla klausimas, kaip reikėtų finansuoti tokius dalykus. Manau, kad reikėtų išspręsti šią problemą, nes, kaip teigia kolegos, yra labai dideli netitikimai tarp valstybių narių, situacija skirtinga, yra sanglaudos ir atitikimo problemų. Ir mums reikia spręsti šias problemas. Taigi norėčiau paklausti jūsų, e, kaip jūs manote, iš kokių išteklių būtų galima tai padaryti. Ir e, tie ištekliai turėtų būti iš tikrųjų visai Europai, neatskiroms valstybėms narėms. Na, aš pavyzdžiui norėčiau pasiūlyti finansinių sandorių mokestį. Ką jūs apie tai manytumėte? Na, Rikardo, dabar prašyčiau jūsų sureaguoti į šios du pasisakymus. Kadangi turiu tik vieną minutę, tai e, galiu pasakyti, žinoma, galėčiau pasiūlyti daug įvairiausių pokyčių, kaip būtų galima panaudoti lėšas, bet reikia kovoti su jaunimo nedarbo. E, nes e, tai kainuoja maždaug 53 milijardus eurų remiantis oficialią statistiką, todėl reikia kovoti su nedarbu, reikia atsižvelgti mokesčių vengimą, mokesčių sumos sumažinimą e, teisėtais būdais. Dėl narių užduoto klausimo, viskas suprantama priklauso nuo situacijos kiekvienoje valstybėje narėje, bet E, reikalingas didesnis darbo našumas ir tai galėtų padėti užtikrinti mažas ir vidutinės įmonės. E, reikėtų pasitelkti skirtingus modelis, kad skirtingus valstybėse narise būtų galima pasiekti rezultatų. Ačiū, Rikardai. Rikardo, prašau pristatyti antrą mintį. Antrasis pasiūlymas, e, kuris buvo parengtas per jaunimo renginį, tai yra didesnės investicijos į jaunimą. E, Europos Sąjungoje dėl griežtų taupymo priemonių ne tik e, padidėjo nedarbas jaunimo tarpe, taigi mums reikia sustelkti ties tokiais klausimas, kaip sumažinti tuos netitikimus skirtingose valstybėse naryse ir kaip reikėtų parengti pagrindą būsimam augimui. Mums reikėtų susitelkti ties švietimu, socialinę apsaugą, e, nes jaunus žmonės šios problemos veikia labiausiai. Jaunimas turėtų būti laikomas labiausiai pažeidžiama grupė krizės sąlygomis. Geriausia būtų galima investuoti į jaunuolių integravimą į darbo rinką, nes šiuo metu priemonės yra arba nepakankamos, arba netinkamai taikomos. 20, buvo pasiūlyta 21 milijardas eurų, tai pasiūlė TDO, tačiau tai netitinka poreikiu, ypač kalbant apie jaunimo švietimą. Taigi mums reikalingos rekomendacijos jaunimui, kad ir pats jaunimas galėtų pasiūlyti, kaip tos problemos programos galėtų veikti. Ir suprantama, tai yra daug daugiau nei garantijos jaunimui. Labai svarbu pasitelkti kitas priemonės, tokias, kurios e, galėtų sukurti e, lėšų, lėšų tiems, kuriems jų labiausiai reikia reikalinga tam tikra politika, kuri galėtų paskatinti viešasias ir privačias investicijas. Taigi reikia susitelkti ties švietimu ir jaunimo kvalifikacijomis. Gera fiskalinė politika leistų valstybėms narėms parengti ilgalaikės programas. Ir ši fiskalinio planavimo programa turėtų padėti pagerinti e, solidarumą tarp kartų ir padėti įveikti socialinę atskirtį, kalbant apie pažeidžiamiausias grupės. Labai ačiū, Rikardo, už pasiūlymus. Visiškai sutinku su jumis. Taip, iš tikrųjų reikėtų pasistengti, kad jauni žmonės nebūtų tiesiog nustumti į visuomenės pakraščius. Uh, Tad turėtume sudaryti sąlygas, kad e, tikrai jaunimas irgi galėtų prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Jūs paminėjot švietimą, sveikatos apsaugą, visa tai yra labai svarbu. TDO tarptautinė darbo organizacija paminėjo 21 milijardą eurų e, ir 10 milijardų dabar jau konkrečiai skirta. Gal turit nuomonę dėl e, praktikos programų ir jų vertės ir dar paminėjot švietimą, tai gal galėtumėt ką nors pasakyti apie kvalifikacijos e, gerinimą E, jūs sakėt, kad mes nepakankamai dėmesio skiriam tam, kad būtų kvalifikacija jaunų žmonių e, šiaip jau gerinama, kad jie galėtų rasti darbą. Jūs paminėjot švietimą, tačiau nepaminėjot darbdavių, pramonės, įmonių, e, kartu trilogo, trilogo dėrybas tais visais klausimais. Visa tai yra labai svarbu. Ačiū, Marija Arena. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Rikardui. Ačiū už mintis, kurias išgirdom. Iš tikrųjų, mastom visą apie tai, bandom įsivaizduoti visą tai jaunimo e, akimis e, nes e, vėlgi žinom, kas vyksta dėl taupimo politikos. Ir aš norėčiau tokį klausimą pateikti. Ką Jūs manot, kad valstybių narių e, investicijos, produktyvios investicijos tiesiog ne, ne, nederinamos, neįskaičiuojamos į valstybių narių skolą ir panašiai. Tad valstybės narės iš tikrųjų turi, e, gali mobilizuoti lėšų, bet kita vertus lėšus uh, E, investuojamos vėlgi. Aš norėčiau, kad jūs išreikštumėt e, savo nuomonę šiuo klausimu, kadangi sakoma, kad mes norėtume tikrai lėšų daugiau skirti geroviai, e, mes, mes, bet mes norėtume, kad produktyvios investicijos būtų orientuojamos būtent į ateities kartas ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. atsakymas. Aš šiaip jau neminėjau e, konkrečių e, sričių, e, kartu ne, ne, neskiriau pak, dėmesio konkretiems dalykams, kaip, sakykime, praktikos laikotarpiams ir panašiai. Bet vėlgi kalbant apie mokymą, švietimą ir po to darbo susiradimą Tai labai svarbu, kad e, jauni žmonės, kurie, kurie e, praleidžia tam tikrus metus e, mokyklose, universitetuose, kad jiems po to būtų kompensuota darbo pajamų pavydalu, kad čia mano kolegos daugiau kalbės apie šį aspektą. Dėl investicijų. Uh, Mano manimu, reikėtų užtikrinti nuoseklumą. Mes e, turim orientuotis į Europos ateitį ir mes turim investuoti tam, kad turėtume stabilę Europos ateitį. Uh, Tad e, valstybės skolų sumokėjimas neturėtų būti užmetamas ant jaunimo pečių. Ačiū dabar e, Johana Newman. Labai ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie verslumą. Mes e, per na, renginį padarėm išvadą, kad jauni žmonės iš tikrųjų turi didžiulį potencialą tapti verslininkais. Bet e, verslumas e, negali būti vienintelis nedarbo sprendimo raktas. Ir čia mes nustatėm dvi svarbiausias kliūtis, dėl kurių e, jaunimui sunku tapti verslininkais. Pirmiausia, jie neturi pakankamai žinių apie tai, kokia rizika, kokia socialinė apsauga, sveikatos apsauga, pensijos, biurokratija. Tad žinių nepakanka. Kita kliūtis Tai vėlgi e, kreditų, e, kreditų klausimas, sunkiai įgyjami kreditai, tai yra apskritai tokia realybė Europos. Dabar grįšiu prie pirmos kliūties - žinių nepakankamumas. Aš siūlyčiau tiesiog parengti labai aiškės rekomendacijas tam, kad verslumo būtų mokama dar mokyklose ir universitetuose, kad būtų teikiama informacija apie tai, e, kokių galimybių teikia e, vers, buvimas verslininkų ir kokią riziką kelia. Ir kartu reikėtų numatyti tam tikrą paramą verslininkams universitetuose, sakykime. Uh, Tad, manyčiau, reikėtų skatinti verslumą, turėtume sudaryti sąlygas, tokias, e, tokią atmosferą, kad e, jauni žmonės tiesiog nebijotų pralaimėti, nes ne visada pasiseka verslininkams. Bet e, jauniems tiesiog nepasisekti sunkiau. Bet čia žinios informacija yra raktas ir norėčiau taip pasakyti, kad verslininkai yra dalis dabartinio ypač jaunimo nedarbo sprendimo. Uh, Ehm, ačiū, Martina. About... Martina Diabolova, ačiū. E, jūs taip įdomiai kalbėjote apie jaunus verslininkus. Mes turime dirbti kartu, ieškoti bendrų sprendimų bendroms problemams. Taip pat mes turime motivuoti jaunimą. Jie turi žinoti, kad jie yra mūsų ateitis, ES ateitis. Visiškai sutinku su jumis, jūsų požiūrių. Jūs kalbėjote apie dvi kliūtis. Viena žinių stoka ir aš būsiu pirmoji, kuri paremtų horizontalų švietimą mokykloje, mokymą apie naujas galimybės, e, verslo galimybės. Ir ant antra žinių dalis yra susijusi su veiklos pradžia. Kai pradedi įmonė, įmonė turi e, gauti labai specializuotų tikslių žinių apie tai, kaip dirbti, kokia yra rizika, kaip vadovauti bendroviai, kaip atlikti rinkos tyrimus ir mes turime tą E, taikyti, dėkti visoje Europos Sąjungoje. Aš turiu e, tiesioginės patirties, nes e, aš moterims padėjau verslininkėms per pramonės rūmus savo šalyje. Moterims, kurios pradėdavo verslą, reikėdavo daugiau negu lėšų. Ne tik kreditoriams reikėjo, bet specializuotų konsultavimo paslaugų. Ir tai, mano nuomonė, yra labai svarbu. Mes turime motivuoti žmonės, kad jie norėtų imtis verslo. Klausimas jums. Jeigu reikėtų pasirinkti tarp profesinių konsultavimo paslaugų ir finansavimo prieigos prie kredito, ką pasirinktumėte ir kodėl? E, galite atsakyti, Johana? Ne? Danuta Jazlovietska. Viena iš mūsų vicepirmininkų, kuris sėdė priekyje. Taip, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs pateikusius tokių vertingų minčių. E, labai svarbu įsiklausyti į jaunimo e, balsą, jaunimo mintis. Ačiū už tai labai gerai, kad jūs e, nusprendėt pakalbėti apie jaunimo verslumą. Tai yra labai svarbus dalykas. Bet kita vertus, taip, labai svarbu, kad jūs kalbėjot apie tam tikrų savybių ugdymą, savybių, kurių reikia norint tapti verslininku. Europoje iš tikrųjų to trūksta. Aš turiu galvoje ne vien tik tai jaunus verslininkus, bet apskritai jauni verslumo ugdymą, įtraukiant, tai yra skatinant daugiau žmonių imtis verslo. verslo tam reikia, aišku, praktinės patirties, bet e, šiaip labai svarbu ruošti jaunimą būtent e, tokiai, tokiai praktikai. Suprantama, tokia, tokia, to, tokias savybės galima ugdyti įvairiais būdais. Ir labai svarbu, kad valstybės narės turėtų tam tikrus parengties planus, Kartu galima pasižiūrėti ir į mokymo švietimo sistemas, e, kaip e, antai Vokietijos švietimo sistema galėtų būti geras pavyzdys, švietimo ir paramos sistema. Jūs. E, Thank you very much. Um, yes, I agree. Ačiū. Sutinku su tuo, kad viskas su e, žiniomis, požiūriu, motivacija. Mano tėvai taip pat yra verslininkai ir aš matau, kad jeigu uh, turi žinias, turi galimybę pradėti verslą, bet visi jauni žmonės Europoje turėtų turėti galimybę e, gauti tų žinių ne tik universitete, bet ir mokykloje. O dėl to, ką pasirinkčiau, žinias ar e, pinigus, e, tai yra susiję dalykai. Aišku, be, <laughs> nei be pinigų, nei be žinių negali e, turėti verslo, e, bet e, tai yra du atskiri klausimai ir juos reikia spręsti vienodai. Tiek žinių tiek lėšų reikia. E, žinios papildomai prie e, oficialios švietimo sistemos, e, neformalus ūkdymas jaunimo organizacijos, tai gali būti žinių šaltinis, norint įgyti įgūdžių ir pakankamai žinių sukaupti, kad galėtum pradėti savo verslą ir būti verslininku. Dėkui, Johana. Antroji jūsų mintis. Grįžtame prie ką tik iškelto klausimo dėl e, meistrystės e, e programų stažuočių. 50 procentų jaunų e, europiečių yra atlikę stažuotę, ypač dabar, kai e, tiek daug problemų užimtumo rinkoje, e, pameistrių, meistrysės programos gali būti labai svarbus dalykas, bet yra daug problemų susijusių su tokiamis programos. Tik 40 procentų žmonių, kurie ėjo, e, e, turėjo praktiką, gavo atlyginimą. 30 procentų dirbo labai žemos kvalifikacijos darbus. 22 procentai ypač prastomis sąlygomis dirbo. Uh, dirbo. Ir e, ne visi gali sauliaisti atlikti tokią praktiką, nes, pavyzdžiui, jeigu negauna jokio atlyginimo. Ir e, žmonės taip pat e, tokiu būdu neįgyja galimybės mokytis ir užsitikrinti gero darbo. Europos parlamentas turėtų būti tvirtas gynėjas jaunimo reikalų šioje srityje. Mes e, taip pat turime galvoti apie tai, kad praktika turėtų turėti labai e, rimtą ūkdomą į turinį, nes nepakanka žmogų paimti ir jam nemokant atlyginimo liepti atlikti tam tikras užduotis e, ta praktika yra taip pat ne darbo pakeitimas. Reikia užtikrinti, kad jaunas žmogus gautų kažko iš tos praktikos ir visiems suinteresuotiems asmenims tai turi būti aktualu. E, taryba yra pateikusi rekomendaciją dėl praktikos, bet nėra tų elementų svarbių tame pasiūlyme ir tikimės parlamento paramos. Tuos dalykus reikia pakeisti. Mes e, norime, kad valstybės narės priimtų teisės aktus dėl praktikos, kad užtikrintų aukštą kokybę praktikos įvairių m, pameistrių programų. Ir Europos. E, jaunimas taip pat turėtų turėti gal tokią hartiją e, praktikos, kur buvo atsispindėtų prievolės ir teisės. Helga Stevens. Dėkuoju. E, klausau, kas e, kalbam apie praktiką, apie e, pameistrių programas. Mm, užmokestis yra problema, bet taip pat turime žiūrėti į tikslą tokių programų. Tai yra mokymasis dirbant. Ir tai būtų labai pozityvus dalykas jaunam žmogui. Ar reikia atlygio už tai, ar ne, tikriausiai reikia į kiekvieną atvejį žiūrėti atskirai jaunas žmogus turi atlikti darbą, kuris, aišku, yra naudingas darbdaviui. Tai yra vienas požiūrį, tada reikėtų apmokėti už tą darbą, bet įsivaizduokime, kad e, ar tikrai galima visą laiką mokėti atlyginimą. Mes tikriausiai turėtume galvoti apie tam tikras aplinkybės ir galvoti, kaip e, jaunam žmogui tai atsilieps, kokius įgūdžius suformuos, jis įgys patirties, atlikdamas praktiką. O akademinis aspektas, universitetai, švietimo e, aspektas taip pat labai svarbu ir sąsaja e, mokslo su darbo pasauliu. Ką galime tą padaryti vietoje, kaip sujungti tuos du dalykus, pavyzdžiui, įmonėje. Uh, tai reikia galvoti, kaip tai būtų naudinga jaunam žmogui. Ir klausimas, manau, kad reikia, turėtų jį palikti atvirą, ar reikia mokėti už praktiką ar ne. E, aišku, jeigu praktika yra pavojingomis sąlygomis atliekama, mes su tuo neturėtume taikstytis. Reikia užtikrinti saugią darbo aplinką ir visi tam tikriausiai pritarė. Hartijos idėja, manau, kad mes galėtume pagalvoti apie tą idėją, įsigilinti. Tanja Gonsalės. Sveiki, labai Jums ačiū. Matome, kaip neužtikrintumas darbo rinkoje e, didėja, ypač pietų Europoje ir ten jaunimo nedarbas sudaro maždaug 50 procentų. praktika neturėtų būti siema su e, neprognozuojamu darbu, kai gali pigiai arba nemokėdamas e, nusisamdyti darbuotoją per praktiką. Reikia užtikrinti, kad e, praktika netaps darbu be užmokesčio. Turime pademonstruoti tam tikrų pavyzdžių, kalbėti apie tai, kas, e, kokia yra esmė praktikos. Ir, pavyzdžiui, reikia galvoti apie ryšius su universitetais. Reikia užtikrinti, kad uh, už praktiką būtų atlyginama kad būtų apmokama, pavyzdžiui, per universitetą. Ir aš e, sutinku su e, Joana, mes turime pakalbėti apie tai iš esmės, reikia pasižiūrėti į patirtį žmonių jaunų Ir kaip atsitinka, kai žmonės, ne, dažnai atsitinka, kad žmonės negauna darbo atlikę praktiką. Taip, e, praktika turi būti naudinga jaunimui e, ir praktikos galimybės yra skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu mokaiesi universitete ir gauni valstybės paramą studijuoti universitete, tada aišku, e, keli klausimą, ar turi gauti atlikį už praktika ar ne, bet jeigu tu dirbi rinkoje ir dirbi kažkokioje įmonėje, kuri visai neturi ir tavo tas darbas nesusijęs su uh, jokia įmokymo įstaiga, tai tada kitaip reikėtų kelti klausimą. Ir tai yra didžiulė problema visoje Europoje. Taip pat uh, atlygio klausimas e, už kelionę į darbo vietą, vietą už e, pietus ir, ir, ir yra kitų panašių klausimų. Mums reikia tam tikrų standartinių taisyklių apie tai, kas turėtų būti praktikos e, elementai, kas ne. Nes kitaip bet kas gali kurti savo taisyklės dėl praktikos pagal tai, kaip e, tik tai nori nes dažnai e, sakoma, kad tie praktikantai yra nemokama darbo jėga įmonėms ir tai yra visiškai neprimtina. Labai ačiū. Tad dabar išklausysim penktosios idėjos ir žodį suteiksiu Jonatanui Makui. Ačiū. Aš susitelksiu ties jaunų žmonių tarptautiniu judumu per Europos jaunimo renginį Strasbūre buvo išsakytos tam tikros mintys ir aš siūliau parlamento nariams nustatyti mechanizmus ir programas, kad būtų sudarytos vienodos galimybės ir kad jauni žmonės būtų įtraukti tai tarptautinės jaunimo mobilumo programos yra puikia galimybė jaunimui mokytis, e, plėtoti tarp kultūrinius gebėjimus ir taip pat e, surasti savo vietą darbo rinkoje. Taip pat e, šios judumo programos lieka privilegijuotiems viduriniosios klasės atstovams nes jauniems žmonėms, kurie yra iš pažeidžiamų grupių, būtent jauni Romai ir, ir kiti žmonės su mažesnėmis pajamomis negali tomis programomis naudotis ir dažniausiai dėl tam tikrų kalbų mokėjimų jaunimas negali pasinaudoti tomis programomis, nors oficialiai tokių kriterijų neturėtų būti. Aš Europos parlamentui siūliau daryti tam tikrą politinį spaudimą, kad būtų galima užtikrinti vienodas galimybės e, įgyvendinančias programas, kai dėl jaunimo e, kalbų mokymosi Tai tokiu būdu irgi reikėtų padėti užtikrinti vienodas galimybės. Reikia, kad judumo programos būtų veiksmingesnės. Reikėtų užtikrinti e, judumo galimybės, tam reikėtų labai konkrečių mechanizmų, reikėtų įtraukti jaunimo organizacijas, romų organizacijas ir pažeidžiamų grupių asmenis. Ulė Kristensen. Ačiū, Jonatanai, už jūsų mintis. Tikrai galėčiau jiems pritarti, labai svarbu padidinti jaunimo judumą visoje Europoje ir suprantama padaryti tai pasitelkiant esamas programas. Bet labai svarbu nagrinėti ir sąlygas, kurios yra tam tikrose šalyse, nes kaip būtų galima susitelkti ne tik į judumą, bet ir į saugumą. Pavyzdžiui, aš esu iš Danijos ir labai dažnai kalbu apie flexicurity ir lankstumą ir saugumą, nes tai kuria galimybės, tačiau mums reikia užtikrinti ir saugumą. Taigi, kaip būtų galima sukurti geras galimybės, tuo pačiu ir kitas galimybės. Ačiū. Toliau. Ačiū Jums. Ačiū, Jonatanai, kad atvykote, ačiū, kad pasidalijote mintimis. Be jokios abejonės jaunų žmonių judumas yra labai svarbus, bet Europos Sąjunga vadina tam tikrus dalykus judumu, bet tai gali būti ir išnaudojimo formos, nes labai dažnai tai susiję su prastu apmokėjimu, o tai reiškia, kad paskatos dėl judumo nėra labai efektyvios. Aš esu iš Graikijos ir mūsų šalyje yra daug gabaus jaunimo, tačiau kaip galėtume užtikrinti jiems geresnę ateitį, nes negalima juk leisti jiems vykti į kitas šalis ir būti išnaudojamiems. Nenorime, kad jaunimas, kuris vyktų iš šalių, kuriuose yra sudėtinga ekonominė situacija, kad būtų išnaudojami kitose šalyse. Manau, kad žmonės turėtų turėti įvairių galimybių pasilikti savo šalyje. Prašau sureaguoti į parlamento nario Fontaulis pastabas. Ačiū, aš tikrai Manau, kad mums reikėtų kalbėti apie tas sąlygas, kurios užtikrina kokybę ir stabilumą, kad jauni, jaunimas galėtų rinktis. Leiskite pabrėžti, kad judumas tai nėra e, aukštesniosios ir viduriniosios klasės jaunimui. Tai turėtų būti skirta visam jaunimui, todėl mes turėtume atsargiai tai vertinti, nes jaunimas, pažeidžiamas jaunimas yra labai stigmatizuojamas. Ačiū. Dėkoju. O dabar galite pristatyti savo antrąją mintį. Daug Europos jaunimo renginio dalyvių kalbėjo apie dešinio, de, dešinį ekstremizmą, apie ksenofobiją. Uh, Po rinkimų į Europos parlamentą buvo kalbama apie tai, kad dešiniųjų ekstremizmui vietos nėra. Buvo kalbama Strasbūrė, kad daugybė Romų jaunimo yra atskiriami mokyklose, darbe ir kasdienėme gyvenime. Daug socialinės įtraukties programų e, nėra veiksmingos. E, Daug metų Europoje vyksta diskriminacija, segregavimas. Dauguma projektų, įgyvendinant daugumą projektų, Romai, Romų žmonės vertinami kaip pasyvūs dalyviai. E, reikalinga teikti paramą jaun, Romų organizacijoms, ypač jaunimo organizacijoms. Reikėtų, kad didžioji visuomenės dauguma pripažintų e, šį vaidmenį pirmiausia reikėtų pripažinti tai, kad euro kad reikia pripažinti Romų genocidą, kai e, Europoje nacių režimo laikotarp 500 tūkstančių Romų buvo nužudyta. E, rūpjūčio antrą dieną yra minima Romų genocido diena, todėl aš siūlyčiau Europos parlamento nariams oficialiai pripažinti Romų genocidą per antrąjį pasaulinį karą ir paskelbti rūpjūčio antrą dieną Europos atminties dieną prisiminant Romų genocidą. Manau, kad reikalinga ir programa dėl holokausto ir jaunimo teisių Tokiu atveju būtų nustatyti aiškus prioritetai e, jaunimo programuose, ypač Erasmus Plus programoje. Ačiū. Ačiū, Ansanda. Norėčiau padėkoti Jums. E, iš tikrųjų nepaprastai malonu susitikti su Jumis Briuselėje e, kai, su kai kuriais iš jūsų buvome gegužės mėnesį susitikę Strasbūre. Jūs kalbėjote apie Romų klausimą. Mano nuomonė, tai yra klausimas susijęs su diskriminacija apskritai ir manau, kad visi sutiks su tuo, kad, jeigu pasakysiu, kad reikia kovoti su bet kokia diskriminacija. Ir Europos parlamente, e, parlamentas tai turi daryti, mes e, kalbėjome visai neseniai apie diskriminacijos klausimą plate, platesnė prasme, nekalbėdami tik apie Romų, pavyzdžiui, ar neįgaliųjų diskriminaciją. Jūs uh, minėjote ir Erasmus. Aš pasisakau už šią programą. Manau, kad mes E, turėtume siekti, jog e, jaunimo tarpe e, būtų skatinamas verslumas, kova su diskriminacija, Romų diskriminacija. Ir mums reikia taip pat tam tikrų e, informacijos e, kampanijų, nes žmonės ne visuomet, jauni žmonės ne visuomet žino, kokios yra jų teisės, kokios egzistuoja e, programos ir reikėtų e, tam tikrus centrus vietinius numatyti, kurie galėtų skleisti tokią informaciją. Ačiū, Gijom Balas. Šiandieną problema yra ta, kad kai kurie e, e, žmonės, e, jiems pasiseka krizės kontekste, kai kurie dar labiau kenčia. Tai pasakytina apie Romus, Romų jaunimą, bet yra tam tikrų žmonių, kurie bando pabėgti nuo savo likimo, nuo savo šeimų. Ir dažnai jie pakliūva į tam tikrus labai pavojingus tinklus. Bet reikia pasižiūrėti į istoriją ir galvoti, kaip integruoti tos žmonės į Europos e, istoriją. Aš nekalbu apie kokį nors kultūrinį e, separatizmą. Priešingai noriu pasakyti, kad Romai šimtmečius yra Europos istorijos dalis. Ir mes turime galvoti apie Romų istoriją ir tą didžiulę dramą Romų, kurią jūs ką tik tai minėjote per antrąjį pasaulinį karą. Mes turėtume galvoti apie tai ir apie kitas kultūrus. Tai yra labai svarbu, nes tai leistų mums e, pasakyti, kad jauni Romai, Romai apskritai yra Europos e, dalis, istorijos dalis. Da, e, prašom, Jonathan. Aš noriu pasidžiaugti šio komiteto dėmesiu jauniems Roms. Labai dažnai jauni Romai ir jaučiasi stigmatizuojami ir jie net e, bijo viešai pasisakyti, kas jie tokie iš tikrųjų yra. Vasarą apie tūkstantis Romų susirinko Krokvoje, Aušvice prisiminti praeities. Iš tikrųjų, e, jie, jų istorija Europoje tęsiasi šimtmečius. Vokietija 1982 metais pripažino e, Romų genocidą reikėtų tą padaryti plačiau. Praeitie parlamente buvo pateiktas pasiūlymas, bet iki šiol parlamentas nėra pripažinęs Romų genocidą ir labai tikiuosi, kad ateityje e, šis požiūris pasikeis. Toliau. Kaja Dekleva, jūs pristatysite savo mintį, tai bus septintoji jau mintis idėja. Dėkoju. Pirmoji mano tema - kokybiškos darbo vietos jaunimui, tam, kad užtikrintume deramą gyvenimą jaunimui, sumažintume jaunų žmonių nedarbą, turime užtikrinti kokybiškus darbus jauniems žmonėms. Tarptautinė darbo organizacija numato, kad jaunimo nedarbas dar išliks problema mažiausiai dviejus metus. Tai reiškia, kad milijonai jaunų žmonių bus likstame užburtame rate, kai jie negalės susirasti darbo įgyti religiją, išsilavinimą, o e, darbas reiškia skirtingas vertybės, skirtingas e, žinias. Ir tai reikia atsižvelgti. E, mes taip pat turime suvokti, kad nekokybiškos darbo vietos nėra palankios jaunimui, nes tai turi vairių pasiekmių, įskaitant psichologinių, žmonės gali susirti netgi depresiją. E, Taip pat e, prastas darbo sąlygos, prastas darbas gali e, įtvirtinti dirbančios skurdžiaus problemą tarp jaunų žmonių. Norėčiau e, pasiūlyti naują teisės aktą Europos Sąjungai jauniems visiems žmonėms taikoma, kurie pradeda dirbti. Jis būtų skirtas darbdaviams, kurie turėtų užtikrinti kokybiškas darbo vietas, atsižvelgiant į ypatumus jaunų žmonių. Reikėtų taip pat surenkti informuotumo kampaniją apie jaunimą, e, kuris priverstas dirbti prastos kokybės darbus. Reikėtų taip pat įdėkti sistemą darbdavių, kurie samdo jaunus žmonės. E, jaunimas galėtų atlikti tokį vertinimą galėtų pasižiūrėti, kaip e, panaudojama e, žinios jaunimo, e, kaip jiems padeda vyresni kolegos. Jauni žmonės turėtų prisidėti prie visuomenės klėstėjimo, nebūti socialiniai sistemai našta. Adam Kosa. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai, Norėčiau pasakyti, kad ši diskusija labai įdomi. Kalbame uh, uh, apie esmę labai svarbių dalykų, glaustai trumpai, bet apie labai svarbius dalykus. Mūsų komitetui visuomet jaunimas buvo aktualus. Ir labai gerai, kad mūsų komitete tokia diskusija vyksta. Aš jame dirbau pastaruosius penketą metų. Uh, Kalbame apie kokybiškus darbus, kokybiškas darbo vietas mūsų komitete. Ir tai taip pat kelia klausimą, kaip užtikrinti, kad švietimas, universitetinis e, išsilavinimas būtų kokybiškas. Taip pat turime užtikrinti e, darbo kokybę. Europos komisija sako, kad E, reikėtų 35 procentus darbo vietų sieti su aukštais įgūdžiais, aukštesnės kategorijos įgūdžiais. Ateityje e, toliau plėtosis kompiuterinės technologijos. E, dėl to nebereikės daug darbo vietų Mes e, šio aspekto taip pat nepamirškime. Reikia galvoti, kaip technologijos sumažina ir tuo pačiu didina darbo vietas. Dėkoju. Pone Harkin, ačiū. E, man labai įdomu išgirsti sprendimus. Nekal, jūs nekalbate tik apie problemą, bet siūlote į sprendimus. Neseniai komisija parengė ketvirtinę ataskaitą apie ES socialinę ir ekonominę situaciją. Buvo pasakyta, kad žmo, tarp žmonių jaunesnių negu 25 metų 40 E, procentų išdirbančių dirbo laikiną darbą ar trumpalaikį darbą. 25 procentai ne visą darbo dieną, bet tai atsiliepia ir socialiniai sistemai ir ateičiai, pavyzdžiui, pensijoms. E, kalbėjome apie skurdą. Šiandien ryte su komisija kalbėjome apie tai, kad 8 e, milijonai jaunų žmonių, kurie dirba skursta. Jona kalbėjo apie hartiją dėl kokybiškos praktikos, stažuočių. Nežinau, ar tai turėtų būti privaloma teisiškai hartija, bet reikėtų galvoti apie tam tikras galimybės ir pabandyti e, siūlyti valstybės narėms pritaikyti geriausią praktiką, žiūrinti tai, kas daroma kitur. Uh, Dar norėjau paminėti kitą dalyką - nauji įgūdžiai ir perkvalifikavimas. Daug žmonių, daugelis žmonių to reikia, bet daug jaunų žmonių taip pat yra pasirengę dirbti. E, tai yra rimta problema ir tai nepakankamai pripažįstama. Jūs kalbėjote apie skirtingus poreikius, skirtingas žinias ir darbdaviai turi uh, yra atsakingi už tai, kad tai būtų pripažinta. Taip, dėl jūsų pirmo klausimo, tai pradėsiu nuo štai ko. Informacijos technologijų sklaida. E, tai e, iš tikrųjų dėl jos e, ir kūriamos darbo vietos, tačiau kartu ir išnyksta tam tikros darbo vietos. Vis dar tebe reikia, vis dar reikia tam tikrų darbo vietų, tokių kaip, sakykime, statybų, kitose sektoriuose bet kita vertus vėl ne visada žmonės turi tinkamų kvalifikacijų ar tiesiog ryštasi ar nori dirbti bet kokį darbą. Tad taip aš sakiau, kad e, ir pakartoju, kad informacijos technologijos bus labai svarbus veiksnys ir ateityje. Tačiau mes turėtume kalbėti apie visus, visokius darbus. Dėl jūsų antro klausimo, jūs jau pati sakėt, galbūt tą būtų galima e, susijęti su e, aukštos kokybės praktikos e, hartija, bet reikėtų imtis veiksmų ir ES lygių. Ir čia tikrai praverstų Europos jaunimo forumas, kuris yra sukaupęs tam tikros patirties ir tikrai gali prisidėti, vertingai prisidėti. Ačiū, o dabar jūs galit pateikti savo antrą mintį. Mano antra mintis panašiai į pirmąją, tai būtent ryšio e, tarp mokymo švietimo ir darbo rinkos įtvirtinimas. Uh, kieno kaltė, kad aukšto išsilavinimo žmonės, jauni žmonės neturi darbo? Ar čia švietimo sistemos klaida, ar darbo rinkos? Ir išvada, mano, būtų tokia, reikėtų geresnio bendradarbiavimo tarptų dviejų sektorių. Taip, suprantama, žmogus renkasi mokymą, bet vis dėlto reikia jam turėti ir informacijos apie įsidarbinimo galimybės ateityje. Na ir vienas pre, problemos sprendimo būdų, tai švietimo sistema, tai jau buvo paminėta, E, būtent surenkti tokią švietimo sistemą, kurioje būtų derinama teorija ir kartu su praktikos laikotarpiais konkrečiose įmonėse. Ir taip jauni žmonės būtų susijęti su darbo rinka, tiesiog galės kaupti didesnės patirties ir tokiu būdu jie tikrai jau gaus pakankamos informacijos, kad galėtų priimti sprendimus ateityje ir galėtų dalyvauti darbo rinkos konkursuose konkurencijoje. Tad tai būtų naudinga tiek jaunimui, tiek darbdaviams, kadangi jie galėtų vieni iš kitų pasimokymų čia kalbam apie iš tikrųjų bendradarbiavimą tarp dviejų sistemų. Tai yra e, ilgalaikis, sakykime, projektas. Tai tą galima būtų taikyti ES lygių, numatant jaunimo garantiją. Ir čia Europos parlamentui tenka atsakomybė būtent įvertinti šį klausimą nes e, vėlgi jūs e, šiaip jau dabar, iš tikrųjų dabar jau reikia imtis konkrečių veiksmų. Teri Rantke. Pirmą pasakysiu, kad man labai malonu, labai gera proga tiesiai kalbėti su jaunai žmonėm, ne, ne kasdien man taip tenka. Uh, daryti. Ačiū, kad atvykot ir tikrai dabar Twitter e, galimybė yra ir tokiu būdu e, skaitmeninėme pasaulyje tikrai jo dėka galim būti e, aktyvesni. aktyvesni. Na, nu, dabar dėl to, ką jūs sakėt. Maničiau, kvalifikacijų, įgūdžių ir darbo vietų reikalavimų netitikimas yra iš tikrųjų viena priežasčių e, užimtumo. E, Jūs minėjot, e, kad e, tokia dvigubą mokymo švietimo sistema, būtent, kad mokymas būtų labiau orientuojamas į praktiką ir tokiu būdu jaunimui būtų suteikiama geriau galimybių susirasti darbą, bet kita vertus tai yra ilgalaikiai planai. Uh, nes žmonės, jauni žmonės, kurie, yra, kurie neturi darbo, tai tikrai jų dar tokios programos iškart nepasieks. Gal jūs galėtumėt pateikti konkrečių minčių dėl to, ką būtų galima daryti tuoj pat ar per vidutinį laikotarpį, ką būtų galima įgyvendinti ES lygiu. Labai ačiū. Toliau parko Marko Zani. Labai ačiū. Ačiū jaunimo atstovams. Tikrai visada malon, malonu matyti jaunų veidų parlamente ir išklausyti jų minčių, kartu pasikeisti mintimis. Kaip tik dėl tokių susitikimų Europos parlament, parlamentarai galėtų imtis konkrečių procesų, nes mūsų rinkėjai dažnai kaltina Europos parlamentą esą tai tiesiog tuščių diskusijų klubas, tačiau taip nėra. Tad e, iš ties jūs kalbėjote apie e, geresnio ryšio įtvirtinimą tarp mokymo ir švietimo sistemos ir darbo rinkos. Uh, Jūs minėjot, kad e, organizuojant mokymą švietimą jauniems žmonėms labiau reikėtų orientuotis į praktiką. Teorijos, teorijos vien nepakanka. Antai e, Italijos universitetuose mes pasigendam e, praktikos mokymo. Pas mus mokoma daug teorijos. Ir jeigu universitetinį mokymą perorientuoti perorientuotume labiau į praktiką, tai su, tiesiog sukurtume, e, įteiktume stipresnių įrankių jauniems žmonėms, kad jie galėtų tada e, e, tiesiog geriau pasirenkti darbo paieškoms, suteikti jiems daugiau informacijos. Tai iš tikrųjų padėtų. Bet tam reikia kad ES valstybės nedvėjotų investuodamos į mokymo švietimo e, sistemą. Krizės sąlygose, sąlygomis matom, kad pirmiausia nukenčia būtent mokymo švietimo e, ir mo, jaunų žmonių mokymo praktiko, praktiko sistemos taupimo sumetimais. Prašom, dabar galite atsakyti. Labai ačiū. Ačiū už klausimus. Dėl pirmo klausimo. Ar galėčiau pateikti tam tikrų minčių, planų e, orientuotų į artimiausią ar vidutinį laikotarpį? Tai turiu pasakyti, kad valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria ilgalaikiams sprendimams. Maničiau, kad priemonės, kurių valstybės narės ėmėsi iki šiol, jos skirtos e, trumpam laikotarpiui. Bet vėlgi aš pati pasigendu ilgalaikį tokių priemonių. Pateiksiu pavyzdį. Antai Slovenijoje mes neturim tokios kaip jaunimo užimtumo strategijos. Jeigu tokia strategija būtų patvirtinta prieš porą metų, tai mes neturėtume tokios jaunimo nedarbo padėties. Taip, kalbu apie ilgalaikės priemonės, bet mano manimu e, nepakankamai tokių numatyta. Dabar dėl jūsų antro klausimo, tai aš jį labiau suvokiu kaip pastabą, komentarą, bet sutinku, iš ties mokymo e, švietimo sektorius ir kartu darbo rinka nėra pakankamai susiekti, susieti. E, yra tik tai nedaug pavyzdžių kai, kai sakykime, sakykime, vėlgi da, ban, bandoma derin, derinti šiuos du sektorius. Pirmininkė, taip, čia iš tikrųjų <laughs> buvo grei, grei, greitas pasikeitimas mintimis ir iš ties buvo labai e, pravartu tą padaryti. Mes išklausėm įvairių minčių. E, E, būtent e, susijusių su e, Europos jaunimu ir ką būtų galima daryti. Ačiū už tai. Šiaip galima palyginti mūsų šitą pokalbį su tokiu speed dating, susitikinėjimais greitais. Bet per tokius e, užmesgami ryšiai labai greitai, tą patį mes darom dabar, mes tą darėm gegužės mėnesį, mes susitiksim dar ne kartą. E, ir, aišku, jūsų darbo atverkė kartu bus ir mūsų darbo atverkė. Tad dar kartą labai ačiū už tai, kad atvykot, o dabar mes jau turėsime aptarinėti kitą klausimą, kitą direktyvą. Ačiū. Uh, the... Na, o dabar turime pasiūlymą dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų. Norėčiau pasakyti, sako pirmininkė, kad dėkojama vertėjams, nes iš tikrųjų tokia greita kalba buvo reikalavo įtimto darbo ir pirmininkė dėkoja vertėjams. Toliau grįžtame prie darbo tvarkės keitimasis nuomonėmis dėl e, pasiūlymo dėl direktyvos, dėl jūrininkų, kur iš dalies keičiamos direktyvos. Ir norėčiau suteikti žodį poniai Morin Šartie. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkui, kad suteikėte žodį. Norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie e, buvo tokie malonūs e, ir pasiliko salė. Manau, kad visi visiems šio komiteto nariams turėtų šis klausimas būti aktualus. Kodėl? Todėl, kad kaip kolegos prisimenate per ankstesnę kadenciją kalbėjome apie šį klausimą. Tai yra e, direktyvos projektas e, kovo balandžio dėmesį vyko darbas labai įtemptai. E, mes pradėjome dirbti. Kodėl reikia naujos direktyvos? Todėl, kad mes visi kartu turime numatyti tam tikras su jūrininkai susijusias išimtis ir taip pat e, e, mes kalbame apie penkias direktyvas dėl įmonių E, nemokumo dėl darbo ES, dėl teisės į informavimą, į konsultavimasis, taip pat e, kolektyvinio atleidimo direktyva, įmonių perdavimo e, ir darbuotojų komandiravimo direktyvas. Tai yra labai svarbus klausimai. Mūsų komitetas ir užsima tais klausimais. Tai yra pagrindas mūsų darbo. Mes turime dirbti dabar iš naujo po ankstesnių nesėkmių, bet e, ir taip pat siekiama užsitikrinti sėkmę. Mes buvome e, surengę klausimą su Europos transporto darbuotojų federacija ir Europos e, Ir e, mes su kitomis e, darbuotojų asociacijomis ir mes taip pat e, turime galvoti, kaip evoliucionuos šitą direktyvą mes pasirinkome atitinkamą darbo metodą ir norėčiau padėkoti dabar šešėlinėms pranešėjams, nes jau e, vyko vienas konsultacinis susitikimas dėl mūsų darbo organizavimo. Ir aš tai ką pasiūliau. Pakviečiau e, frakcijų atstovus, visų frakcijų atstovus, kad mes galėtume dirbti e, kol rengiamas šis pranešimas ir kad galėtume visi dalytis informaciją, kad mes visi vienodai turėtume e, žinių. Aišku, kiekvienas gali pateikti pakeitimus tokius, kokius nori, bet mes turime turėti, užsitikrinti tokią pat informaciją ir mano nuomonė tai palengvins uh, E, skirtingų frakcijų e, darbą, taip pat mūsų darbas paspartės ir bus našesnis. Mūsų tikslas yra siekti gero rezultato, kad būtų peržiūrėtos visos e, tos direktyvos mano minėtos nauji ir surašytos nuostatos į atskirą direktyvą skirtą jūrininkams. Ir mes e, taip pat turime nepamiršti laivų savininkų ir kitų e, dirbančių šiame sektoriuje. Mes e, turime galvoti, kad kaip užsitikrinti, kaip galima didžiausią paramą per plenarinę sesiją. Anksčiau teko dirbti labai glaustais terminais dėl to, kad mūsų laukia rinkimai. Ir e, dabar taip pat neturime daugiau laiko. Mūsų tikslas dėl to e, yra pasirenti balsavimui e, kovo mėnesį, balandį arba gegužės mėnesį. Mes turime, kaip sakiau, kaip galima daugiau informacijos paskleisti tarp skirtingų frakcijų tam, kad galėtų mums pasisekti. Aš, e, gerbėjau, pirmingė tikrai esu pasirengusi, kad ta naujoji direktyva būtų patvirtinta sėkmingai. Norėčiau padėkoti Zoltanui, kuris sėdi šalia jūsų ir kuris labai daug dirba e, šioje srityje ir manau, kad mes galėsime toliau dirbti su šešiliniais pranešėjais, kad galėtume užsitikrinti šio teksto sėkmingą patvirtinimą. Taip pat mes e, bendrausime su e, mūsų e, suinteresuotais asmenimis, tai yra laisvų, laivų savininkais ir socialiniais partneriais. Taip pat ir šiandieną jų išklausysime. The... Ačiū. O dabar komisijai žodis. Pone Guin, jums skiriamas penkias minutės. E, dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad šiandieną jūs pirmiausiai norite išklausyti socialinius partnerius. Gal aš vėliau pasisakysiu po to, kai uh, E, svečiai pasisakys, kai pasikeisite su jais nuomonėmis. Ačiū. Okay, e... Puiku. Toliau Mark Dickinson. Jis yra iš transporto darbuotojų federacijos. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamą pranešėją, gerbiamiai nariai. Aš esu Markas Dickinsonas, aš esu generalinis sekretorius ir tai yra jūrininkų e, profsąjunga. O dabar aš taip pat atstovauju ir Europos transporto darbuotojų federaciją nes aš esu išrinktas dirbti socialinio dialogo komitete jūrų transporto. Taip pat aš dirbu jūrų transporto skyriuje. Ir kaip žinote, ETF tai yra tokia skėtinė organizacija, kuri susideda iš profsąjungų kurios atstovauja žuvininkystės ir transporto sektorius ir e, mes atstovavome 41 šalį, atstovavome 2,5 milijono transporto darbuotojų jūrų sektoriuje ir e, atstovavome 272 jūrininkų 77 jūrininkų profsąjungose, kurios yra 36 Europos šalyse ir visose ES valstybėse narėse. Mes atstovaujame Europos socialinį partnerį e, jūrų transporto srityje kartu su EXA, mūsų atstovavimo nebejojama ir mes visuomet plėtojame dialogą su Europos jūrų, jūrų e, savininkų, laivų savininkų organizacija. Mes dirbame su ESCA e Europos bendrijos laivų savininkų asociacija. Ir šios nuostatos yra taikomos visiems jūrininkams. Ir pastaruoju metu, remiantis kai kuriomis direktyvomis, galima daryti išimtis jūrininkams ir dėl to gali atsirasti tam tikrų skirtumų, dėl to, kaip elgiamasi su jūrininkams, lyginant su darbuotojais sausumoje. E, žiūrint iš ETF perspektyvo, šią situaciją reikėtų pataisyti ir padaryti tai veiksmingai ir tinkamai. Mes siekiame nemažiau kaip pagarbos, kad būtų laikomasi teisių, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisių hartijoje, kuri yra patvirtinta ES ir visa tai taikoma jūrininkams. E, komisijos, komisija patikė pasiūlymą keisti atitinkamas direktyvas ir mes laukiame, kada bus tai patvirtinta. Na, visa tai, aišku, įžiebė ir tam tikras reakcijas. Uh, Mes taip pat nagrinėsime, kaip praktiškai bus šios nuostatos taikomos, e, kad nebūtų painiavos, bet būtų išspręstos tam tikros problemos, kurias yra paminėję socialiniai partneriai. Dabar norėčiau pereiti prie to, kad, e, kad ir pakalbėti apie socialinio dialogo svarbą. Socialiniai partneriai supranta, kad diskusijos yra labiau emocingos nei tikėtasi. Todėl nutarta e, toliau tęsti dėrybas ir ieškoti bendrų pozicijų. SSDC e, sektoriaus e, organizacijoje mes sakome, kad reikia, kad abi pusės susitartų Mes esame pasiekę šiokios tokios pažangos ir dabar e, galiu pasakyti, kad aš kartu su savo kolega Šekso, jis sėdi man iš kairės, e, esame pasirengę pristatyti Jums kompromisinį susitarimą, kuris buvo pasiektas dėl išimčių taikomų jūrininkams. Būtų sąžininga pasakyti, kad šis sutartis buvo e, malonus netikėtumas nes iš pradžių žinojome, kad šis procesas nebus lengvas. ATF e ir ESCA įsipareigojo siekti konstruktyvaus dialogo, kuris turėtų padėti įveikti e, skirtumus. Iš, dėl šios iniciatyvos komisijos pasiūlymas bus praktiškesnis, uh, E, kad būtų galima užtikrinti visas reikalingas teises jūrininkams ir tinkamas darbo sąlygas. O dabar suteiksiu žodį kolegai. Pievos, prašau. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, gerbiamoji pranešė, gerbėmieji Europo Europos parlamento nariai. Kaip ką tik teigė Markas, aš esu Pievos. Ir aš atstovauju laivų savininkų grupiai tuo met, kai vyksta socialinis dialogas. Pirmiausia, norėčiau Europos laivų savininkų asociacijos uh, ESTA vardu padėkoti Jums, kad pakvietėte mus kaip socialinius partnerius dirbančius e, jūrų srityje, e, kad galėtume pristatyti savo poziciją dėl penkių direktyvų. ESCA tai yra Europos bendrijos laivų savininkų asociacija. E, kurie atstovauja ES ir Norvegijos laivų savininkų asociacijas. Mes, e, mūsų laivų savininkai e, turi visų rūšių laivų. Iš tikrųjų, laivų savininkai yra labai aktyvūs ir jie taip pat dirba ir tose srityse, kurios nėra susijusios tiesiogiai su plaukiojimu jūroje. Europos bendrijos laivų savininkų asociacija dirba e, su visų rūšių e, veikla jūroje ir keleivių transportų, ir krovinių transportų. Ir e, laivų savininkų asociacija dirba ne tik priekybos rytyje, kai prekės pervežiamos ES jūrų uostuose. Taip pat dirbama ir su kaimininėmis ES šalimis. E, taip pat kalbama ir apie transatlantinę priekybą. Labai dažnai Europos pamirštama, kad Europos laivų savininkai dirba prekybos rytyje tuo met, kai prekiaujama tarp skirtingų žemynų. Nurodoma, kad Europos laivų savininkų asociacija kontroliuoja 40 procentų laivyno ir dirba 2,3 milijonai žmonių. Iš viso Europos laivyba prie Europos BVP prisideda 145 milijardais eurų. Ir ši ekonomikos tikrovė yra svarbi tuo met, kai kalbame apie Europos komisijos pateiktą pasiūlymą dėl, dėl direktyvų, kurie keičiamos direktyvos dėl jūrininkų. Be to, tai yra labai svarbu yra žinoti tai, kad šis klausimas nėra tik paprasčiausias administracinis pakeitimas, kai kalbame apie penkias atitinkamas direktyvas socialinėje srityje. Tikrai taip nėra, tai yra labai sudėtingas klausimas ir teisinė prasme, ir kita prasme atsižvelgiant į tai, kad gali būti padarytas neigiamas poveikis ir laivybai, ir jūrininkų situacijai, kadangi bus keičiami socialinės ryties teisės aktai. Kitaip sakant, ESCA ir ETF bendradarbiauja šiais svarbiais klausimais ir jų darbas nėra labai lengvas, netgi priešingai galėčiau pasakyti kad prireikė šiek tiek laiko, kol supratome, koks sudėtingas yra šis klausimas ir prireikė laiko, kad suprastume abiejų pusių interesus. Tačiau vyko sudėtingos, intensyvios dėrybos ir ETF ir ESCA įstengė pasiekti to, ką buvo net sunku įsivaizduoti. Kitaip sakant, mes įstengėme sudaryti susitarimą e, ir remdamiesi komisijos pasiūlymu. Mūsų bendrame pasiūlyme yra sąžiningas sąžininga, bet taip pat labai trapi pusiausvyra atspindinti visų organizacijų interesus ir tam susitarimui pritarė ir mūsų organizacijų atitinkami nariai. Gerbiamoji pirmininkė, gerbiamieji parlamento nariai, šis klausimas yra labai sudėtingas ir visos šalys tai pripažįsta, būtent ETF, e SCA ir jų nariai. Bet taip pat, manau, tai aišku ir Europos komisijai ir ministrų tarybai tikimės, kad jūs taip pat pripažinsite, jog šis e, klausimas yra labai sudėtingas ir kad atsižvelgsite į tai, kad socialiniai partneriai surado sąžiningą nors ir trapų susitarimą. Tai yra tam tikras kompromisas arba, kaip teigia kolega, tai yra būdas, kaip šokti tą sudėtingą šokį. Ačiū. Uh, Ačiū. Dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams, kai kurie jų sėdi čia pat ir pirmiausia suteiksiu žodį Agnes Jongerijus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū prelegentams, kurie atvyko pas mus, kalbėjo, išsakė argumentus Iš tikrųjų, mes kalbam e, apie netokį jau paprastą klausimą. Tema iš ties sudėtinga. Iš ties buvo įdėta daug pastangų tam, kad galėtume susitikę kalbėtis šitą temą. Na, o praėjusį kartą vėlgi kalbėjom e, tuo pačiu klausimu, nepavyko šiaip jau susitarti, bet atrodo, tai yra, bandėm sukviesti e, tokį susitikimą anksčiau, nepavyko, dabar pavyko. Turiu keletą klausimų, pirmiausia, komisijai ir po to e, kitiems pranešėjams. Gal atsakymas akivaizdus, bet vis dėlto paklausiu, kadangi mes jau dabar susirinkom ir aptarinėjom uh, E, šį klausimą, turim susitarimą. Ir kita vertus, juk e, šiaip jau e, atskiri tie su reikalu susiję partneriai žino, išmano jūrininkų darbo ypatumus. Ir mano klausimas būtų toks. Ar jūs įsivaizduojat, jeigu dabar pritartume susitarimui. Tai ar būtų tikrai geriausias, geriausias kelias į priekį. Dabar kitas klausimas. Siūlomo direktyvos teksto turinys. Kaip žinau, praeitie buvo e, diskusijų apie e, būtent kolektyvinius e, susitarimus norėčiau išgirsti informacijos e, apie šį elementą. Ir dar kitas klausimas e, susijęs su pastaruoju. Dėl e, atleidimų, jūrininkų atleidimų nuostatos, kolektyvinių atleidimų kodėl tai numatoma, kodėl apribojama šita nuostata, kai tai įvyksta ES teritorijoje. Tad klausimas komisijai šitą progą būtų toks. E, pone Fos ką tik minėjo, kaip komisija vėlgi įvertino šitą susitarimą, ar iš tikrųjų uh, komisija ir taryba e, sutinka, kad, e, kad geriausias kelias dirbti toliau tai pritarti sektoriniam susitarimui. Labai ačiū. Toliau kalbės Ula Tornės. Ačiū. Ir aš norėčiau pirmiausia padėkoti už tą didžiulį indėlį. Aš pati esu iš Danijos mano daniškos šaknis tokios yra. Aš esu pripratusi, kad kai e, šalis susitarė tarpusavėje, tai tada politikai tiesiog, e, tiesiog e, pritarė tokiam susitarimui ir nesikiša. Ir todėl turiu klausimą konkretų komisijai. Būtų įdomu išgirsti štai ką. Kaip komisijos manimu Kaip komisija vertina tą partnerių pasiektą susitarimą? Ar tas susitarimas atitinka komisijos pirminę mintį, pirminę iniciatyvą? Nes iš partnerių šalių susitarimo uh, E, matyti, kad vis dėlto nemažai ką teko, dėl ko teko nusileisti, kad būtų pasiektas susitarimas ir todėl komisijos pirminis direktyvos pasiūlymas šiek tiek pasikeitė. Bet mes norėtume išgirsti, kaip komisija vertina e, partnerių šalių pasiektą susitarimą. Thank you. Uh, e, Ana Gerikis. Ačiū, dabar matau, Ana Gerikė nėra jos nėra salėje, tad žodį suteiksiu poniai McIntyre. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa, Arne Gerikė negalėjo atvykti į posėdį ir todėl jis manęs paprašė pakalbėti AKR frakcijos vardu. Pirmiausia, ačiū prelegentams, ačiū kartu pranešėjui, nes ponė Šartie visada atlieka gerą, kokybišką darbą, taip yra ir esu tikra, kad ir šį kartą yra. Uh, Na, o dabar visa laivybos e, pramonė e, vėlgi susiduria su, sinku, su sunkumais, nes neaišku, kokia jurisdikcija galioja e, jūrininkams. Ir čia vėlgi kokie įstatymai galioja tarptautiniai ar Europos Sąjungai. Tad mūsų frakcija sveikina komisijos pasiryžimą neįtraukti darbuotojų perkelimo direktyvą nes priešingų atveju tada reikėtų daug ką pakeisti direktyvoje ir kartu iš naujo pažiūrėti į komandiravimo, perkelimo apibriešti. Na ir dabar vėlgi, e, bet kita vertus, toks pasiūlymas, kuriame yra labai daug išimčių, tai neišlaikys kritikos ilgainiui ir reikėtų šiaip elgtis atsargiai. Dar abejojam dėl ko, kad siūloma priemonė, dėl jos e, tiesiog laivai tiesiog ims plaukioti su kitų valstybių vėliavomis. Ir dabar ta e, e saugumas, kurio, kurio nori komisija jūrininkams, jis tiesiog išnyks. Na ir be to, faktai rodo, e, kad e, jeigu dabar direktyvoje e, nu, nustatomi tam tikri reikalavimai darbo sąlygoms, tai vėlgi iš tikrųjų kita vertus tos išimtis vargu ar būtų pateisinamas. Tad profsąjungos jų atstovai skatino valstybės narės tiesiog sudaryti geresnės sąlygas, padaryti pažangą su šituo pasiūlymu. Uh, Dabar komisijos poveikio analizėje neįvardėmos galimos e, išlaidos susijusios su konsul, konsultavimuose ir informavimu. Nes e, komisija vertina, kad e, vėlgi kalbant apie e, dvigubą VC direktyvos kontekste, tai 630 Virš 600 eurų tada uh, būtų uh, kainuotų uh, informavimas ir konsultavimas laivų savininkams. Tad šiuo atveju E, šiuo atveju geras užmojis sudaryti, su, suderinti jūrininkų darbo sąlygas, tačiau turime elgtis atsargiai. Mes turėtume stengtis, kad per dėrybas parlamente vėlgi neteiktume pasiūlymų, kuriais būtų sukūriama dar papildomai kliučių ir tiesiog ir, ir kiltų daugiau išnašų. Tai yra visokių išimčių numatoma. Toliau. E, Jeriko, pono Jeriko nėra, Lamberto nėra, tai tada suteiksiu žodį poniai Ajoto Daniela EFDD grupės vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Aš kalbu šešėlinės pranešėjos Ticijanos Begin vardu, bet ji šiandien negalėjo dalyvauti. Labai malonu matyti komisijos direktyvos pasiūlymą, nes iš tikrųjų kol kas e, jūrininkų socialinė apsauga yra labai menko lygio ir todėl neužtikrinama jų darbo e, kokybė, tas e, nepriimtina. Ir dėl, to, dėl tokių sudėtingų sąlygų jūrininko profesija darosi vis problemiškesnė, vis mažiau žmonių renkasi ją. Ja. Na ir labai malonu, kad partneriai pasiekė, socialiniai partneriai pasiekė susitarimą, bet tai yra tik pirmas žvilg, žingsnis į priekį. Tad tikrai mes dar kartą džiaugiamės e, direktyvos pasiūlymo pasirodymu ir norėtume tik tai palinkėti, kad e, mums pavyktų geriau susitarti dėl šios direktyvos. Ačiū. Uh, Dėkuoju, suteiksiu žodį dabar ponė Niriata, kuri atstovauja e, e, žuvininkistės komitetui. Dėkoju. Manau, kad mes visi sutinkame, kad reikia e, daugiau dėmesio skirti jūrininkams, dėl to su džiaugsmu perskaičiau komisijos pasiūlymą. Turime užtikrinti jūrininkams saugumą, paramą, taip pat e, sumažinti administracinę naštą, paskatinti taip vadinamą žaliai augimą, taip pat e, atgrasyti nuo socialinio dempingo, e, dėkti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Aš e, matau, kad yra numatyta tam tikros neregresyvios nuostatos įrašytos, bet kyla man ir susirūpinimo dėl tam tikrų dalykų susijusių su valstybės vėliava. Jeigu bus e, numatytos išimtis arba, pavyzdžiui, leidimas nesilaikyti kolektyvinio atleidimo sąlygų, jeigu tai bus susiję tik su vienu uh, laivų gali kilti problemų, nes e, jų dydis yra nevienodas ir e, darbuotojų skaičius nevienodas dirba. Viename laive gali būti 30 žmonių, e, tokiam laivui reikia mm, visai kitokias sąlygas taikyti negu mažam laiveliui, kurį naudoja šeima. Taip pat reikia užtikrinti apsaugą socialinę per visą karjerą žvėjams. Ir turime išsklaidyti abejonės tų žmonių, kurie dirba šiame sektoriuje ir e, sendami bijosi dėl savo ateities. Taip pat turime gyvendinti darbo tvarkę dėl naujų kvalifikacijų ir darbo vietų ir išlaikyti bendruomės, taip pat prestižą siemą su jūrininkystės žvejybos sektoriumi yra e, elementai susijęs su modernizavimu, techniniais pasiekimais, tai yra susijęs su tam tikromis sąnaudomis ir aš tikiuosi, kad mes e, galėsime suformuluoti deramas rekomendacijas dėl naujųjų technologijų laivuose e, tam, kad jie galėtų toliau dirbti ir komisija numatys fondą, kad būtų galima išlaikyti šį sektorių ir paremti ypač jaunus jūrininkus. Norėčiau kai ko paklausti. Buvo minimas komisijos poveikio vertinimas. Buvo sakoma, kad du tyrimai atlikti, e, vienas e, dėl karjeros jūrininkų. Ir noriu paklausti, kada e, bus įgyvendinti rezultatai tų tyrimų. Tiek. Dėkoju, suteiksiu dabar žmon... žodį komisijos atstoviai. Buvo jums ir klausimų keletas pateikta. Prašom, ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas, kurį matome, tai yra komisijos pasiūlymas, e, apie kurį jūs kalbate. Jisai neatsirado iš niekur. Tai yra pasiūlymas, kuris jau daugybę metų yra rengiamas ir norėčiau trumpai prisiminti istoriją. Kaip ir visi pasiūlymai pagal 153 stoties straipsnį socialinį skyrių. E, komisija pagal e, tą straipsnį pateikė pasiūlymus, bet prieš tai pagal 154 stoties straipsnį atliekamos socialinės partneriais konsultacijos. Ir komisija atliko du etapus konsultacijų tuo metu su socialiniais partneriais ir e, tie partneriai patvirtino bendrasias idėjas komisijos pasiūlymui atsisakyti išimčių e, tose visose direktyvose minėtose ir taip pat e, e, buvo iš profsąjungų sulauktas m, palankus, palanki išvada, bet kitos tam tikros grupės suinteresuotos nesutiko su pasiūlymais. Mes ir toliau e, dirbome atlikdami poveikio vertinimą ir palaikėme toliau dialogą su socialiniais partneriais. E, pirmiausiai su verslu siekėme aptarti e, šitą sektorių, žvejybos jūrų, jūrų sektorių. Mes savo pasiūlyme Taip išdėstėme nuostatas, e, kad būtų galima e, finansinį poveikį pokyčių sušvelninti ir taip pat užsitikrinome ambicingą požiūrį siekiant suvienodinti darbuotojų dirbančių sausumoje ir jūroje teisės. E, tuo pat metu nuo 13 metų lakryčio mėnesio E, vyko taryboje diskusijos su valstybėmis narėmis ir paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės, kurios turi e, didelį e, žuvininkystės sektorių, taip pat jūrų priekybos sektorių, turi tam tikrų pageidavimų, tam tikros pozicijos laikosi ir socialiniai partneriai taip pat išaiškė nuomonę, kad komisijos pasiūlyme tam tikri dalykai nėra pakankamai toli siekiantis ir taryba taip pat nebuvo pažengta į priekį dėl kai kurių klausimų. Uh, Aš nežinau, ar galima sakyti, kad mums e, patinka šokti tango, gal kadrilį labiau komisija ar kitus panašius e, šokius šoka, nes e, ji bendrauja su įvairiais veikėjais ir su teisėkuros institucijomis bet vykdomos diskusijos vyksta diskusijos su socialiniais partneriais, jos yra pozityvios ir mes tokiu būdu ieškojame sprendimų, kurie galėtų toliau leisti mums pozityviai e, dėrėtis taryboje. Galiu pasakyti, jog socialinių partnerių pozicija yra tokia, jie pritarė bendriesiems komisijos pasiūlymo tikslams, tačiau tuo pat metu socialiniai partneriai e, mano, kad pusiausvyra yra šiek tiek kitur negu kad komisijos nuomonė dėl pusiausviros. Reikia žiūrėti į visą priemonių paketą ir į pusiausvyrą Ir taip pat reikia akcentuoti, jog e, bendrėjai tikslai yra tie patys. Dėl tam tikrų nuostatų e, socialinių partnerių pozicija yra šiek tiek griežesnė negu komisijos, e, dėl kitų dalykų tarsi atsilieka nuo mūsų socialiniai partneriai. Taigi reikia viską žiūrėti kaip į bendrą vaizdą. Taryba, tarybai pateikti socialinių partnerių vertinimai ir pozityviai buvo įvertinta, kaip naudingas dalykas daugelio valstybių narių ta pozicija. Kita vertus, mūsų pozicija išliko, e, vyksta e, bendro sprendimo procedūra ir mes ir toliau padėsime tiek tarybai, tiek parlamentui panateinančias savaitės susitarti dėl šio pasiūlymo e, kitų metų pradžioje. E, dėl e, konkrečių klausimų. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponė e, McIntyre dėl poveikio vertinimo susijusių su sąnaudomis. Kiek kainuos komisijos pasiūlymai? 39 puslapyje vertinimo atsispindi sąnaudos Pavyzdžiui, kaip pasikeis informacijos konsultacijų tvarka, kiek tai kainuos, galite pasiskaityti detaliau apie tai ir konkrečiai į pranešėjos e, pastabas galėsime atsakyti, sureaguoti poryt, e, kai vyks e, žuvininkystės komiteto posėdis. Ačiū. Toliau Mark Dickinson. Jums skiriamos kelios minutės apibendrinimai. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie labai akivaizdaus klausimo, e, kurį iškėlė šešėlinis pranešėjas. Šešėlinėje pranešėjai klausė, ar socialiniams partneriams reikalinga parama ir aš trumpai galiu atsakyti tikrai taip, mums reikia jūsų paramos. Tikiuosi, nors e, mūsų kompromisinis susitarimas nėra privalomas, bet manau, kad labai drąsiai galėčiau pasakyti, kad taip ir reikėtų suprasti tą susitarimą. Tai yra labai teigiamas rezultatas ir jis rodo, kad reikalingas aktyvus ir konstruktyvus dialogas ES lygmenių. Ir tikrai žinau, kad komisijai yra labai tai svarbu. Ir žinau, kad ETF taip pat dirba tą linkme ir, ir kiti kolegos iš ESCA. Na, mūsų kompromisinis pasiūlymas nėra tobulas, bet vis tiek mes siekiame prisidėti prie bendro tikslo, tai yra pašalinti atskirtį ir sudaryti vienodas sąlygas jūrininkams ir dirbantiems sausumoje. Ir tikimės, kad e, surasime sprendimą dėl tokio jautraus klausimo, kaip buvo paaiškinta. Iš tikrųjų, pusiausvyra yra labai trapi E, mūsų organizacijos pateikė kol kas geriausią kompromisinį pasiūlymą, kokį tik galima pasiekti. Taigi apibendrindamas pasakysiu, kad norėtume e, kad visi atsižvelgtumėte į tą mūsų pasiūlymą, diskutuodami šį klausimą, nes mūsų nuomonė tai yra tikrai geras rezultatas e, Europos jūrininkams ir laivų savininkams. Ačiū. Ačiū toliau, ponevos. Dėkoju. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad visiškai pritariu e, Markui Dickinsonui dėl to, ką jis ką tik pasakė apie mūsų susitarimo pobūdį. Atsižvelgiant į kitas sutartis ir teisinę e, situa situaciją, šio susitarimo tikrai negalima laikyti teisiškai saistančiu. Norėčiau atsakyti į kai šešėlinio pranešėjo užduotą klausimą dėl kolektyvinio atleidimo. Manyčiau, kad labai svarbu paminėti, jog priešingai nei komisija pasiūlė ESCA ir ETF susitarė taikyti direktyvą dėl kolektyvinio atleidimo laivybos pramonėje. Iš tikrųjų, tais atvejais, kai laivybos įmonė nutarė kolektyviai atleisti darbuotojais, ji turės laikytis tų nuostatų, kurios yra e, nurodytos direktyvo 9859. Taip pat turės atsižvelgti ir į tam tikrą laikotarpį e, kai reikės laukti iki 30 dienų prieš atleidžiant darbuotojus. Ir per tą laikotarpį E, galima pradėti diskutuoti ir darbdavys bei profsąjungų atstovai gali aptarti tokio kolektyvinio atleidimo sąlygas. Dėl kolektyvinio atleidimo vėliavos valstybės kompetentinga institucija taip pat turi būti apie tai informuota. Tai e, yra nurodyta direktyvoje ir tai yra labai svarbu jūrų transporto srityje, nes daugelie valstybių narių laikomasi vėliavos valstybės nuostatų. Ačiū. Ačiū. Toliau, e, ponė Šatie, jums pas, laikas pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartu norėčiau labai padėkoti partneriams partnerių atstovams, socialinių partnerių atstovams, kurie e, atvyko į mūsų klausimus, nes e, tikrai labai, labai svarbu suvokti, koks svarbus šis sektorius yra ES ekonomikai. Ir kartu mums visiems labai svarbu suvokti e, šios direktyvos, kurią mes aptarėm, svarbą kuri dabar evoliucionuoja, tobulėja ir kurioje sprendžiami būtent nuostatos skiriamos jūrininkams. Kitas dalykas. Aš irgi labai pati suprantu, koks svarbus yra tas iš ankstinis e, socialinių partnerių susitarimas šiaip sunkiai pasiektas, bet kita vertus pasiektas bendromis pastangomis po to, kai nepavyko e, pirmas direktyvos projektas. Turiu galvoje e, pirmą kartą, kai e, aptarinėjom, tai yra ta direktyva buvo aptarinėta kovo balandžio mėnesį. Tad e, iš tikrųjų jūs e, rodot e, ir kartu savo veiksmais ir, ir mes dabar tikrai prisidėjom prie to, kad pasiekėm sėkmę. Tačiau atveju mes iš tikrųjų negalim leisti, kad vėl ne, nepavyktų priimti direktyvos ir tokiu būdu iš tikrųjų reikėtų pasidžiaugti, koks svarbus darbas įvyko informavimo darbas ir, ir veiksmų koordinavimas. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, jūs beje ne vienas minėjot tą dalyką, būtent koks yra lab, svarbus socialinis dialogas. Aš visiškai sutinku e, su jūsų nuomonė. Sutinku tiek, kad aš pati pasiūliau visiems uh, E, šešėliniams pranešėjams iš įvairių politinių frakcijų. Tiesiog siūlau, siūlau sukurti tam tikrą tarpinę e, grupę, e, bendrą grupę. Turiu galvoje tokią bendrą grupę tarp mūsų Europos parlamento narių ir, ir profsąjungų atstovų, kad mes susitikdami tokioje e, grupėje tikrai užtikrintume e, kuo platesnį konsensusą, kad per plenarinę sesiją kuo plat... didesnė dauguma būtų balsuojama už šią direktyvą. Tai, man atrodo, absoliučiai svarbu. Be to, jūs sako, sakėt, kad taip, klausimas sudėtingas ir matau, kad nuveikėt didžiulį darbą, aš tikrai tą pripažįstu, bet kita vertus norėčiau priminti visiems šešėliniams pranešėjams, E, juk dabar čia e, kalbam iš tikrųjų apie šią direktyvą ir dar penkias kitas direktyvas, kurios susijusios. Tad šiuo atveju parlamentui iš tikrųjų tenka didelis e, vaidmuo parlamentui kaip teisėkuros E, bendram teisės aktų leidėjui, nes iš tikrųjų mes e, šiaip jau prisidėjom prie tų visų e, direktyvų, daug čia teko padirbėti visiems ir teisininkams, ir, ir teisininkams lingvistams. Tad dabar to jūsų pasiektų susitarimo pagrindu mes dabar, Europos parlamentas, irgi turim gerokai padirbėti e, tiesiog e, teisėkuros prasme. Tad manyčiau, kad mes tada jau galėtume visos suinteresuotos šalis galės, galėtume suderinti šios direktyvos nuostatas su pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Pagrindinių teisų nuostatos, tai yra pagrindinių teisų hartijos, už kurią balsavom. Ir vėlgi, kad nebūtų e, šiaip jau per daug daroma tam tikrų išimčių, uh, E, tam tikrų kategorijų darbuotojams išimčių e, palyginti su pagrindinių teisių hartija. Tad mes pageidautume, kad naujosios technologijos, kurios dabar dėgiamos laivuose, e, matau kolega, konkuruojantis žuvininkystės klausimus, šiaip jau išėjo iš salės žuvininkystės Tad tikiuosi, kad e, iš tikrųjų e, vėlgi tos technikos dėka mes galėtume geriau derinti veiksmus. Kad būtų konsultuo, kad vėlgi šiuo atveju įvairiais tais būdais, įvairius būdus pasitelkiant būtų galima konsultuoti su klausimu susijusius darbuotojus, teikti jiems informaciją. Tad tiek, labai trumpai. Tad e, dabar e, ką, ką mes ketinam daryti? Šiandien vyko konsultacijos ir e, dabar taip, visi mes toliau dirbsim, bet kita vertus mes jau buvom susitikę, kalbėjome šiuo klausimu įvairių politinių frakcijų atstovai ir mes parengėm tekstą, pirminį jo projektą, kuris bus E, gruodžio 19 dieną turės būti išverstas raštu ir matot, kad darbai vyks greitai. Ir tada e, toliau svarstysim, gilinsimės į, į, į šitą e, projektą jau ateinančių metų sausio 20 sausio 20-29 dieną ir tikimės, tai yra nustatyti datą sausio 29 dieną, kad būtų galima pateikti pakeitimo pasiūlymus, kad po to tą klausimą svarstytume vasario 26 ir mes kartu su šešėliniais pranešėjais padirbėsim, kad pasiektume tinkamą kompromisą. Aš čia turiu galvoje galbūt jau nu, maždaug kovo mėnesio nuo 10 iki 14 dienos, ten tą 12 savaitę nes e, iš tikrųjų labai svarbus yra balsavimas e, komitete, turint galvoje būtent, e, nes nuo to darbo, nuo mūsų balsavimo rezultatų čia, mūsų komitete, priklausys šios direktyvos likimas ir balsavimo rezultatai per plenarinę sesiją. Tad dar kartą labai ačiū už visą nuveiktą darbą. Thank you and Ačiū Jums. Ir planuojama šį dokumentą patvirtinti kovo 24 dieną. Taigi ačiū visiems už pasisakymus. E, dabar padarykime trijų minučių pertrauką, o po to kalbėsime apie EURES tinklą. Okay, we start with the, uh, the uh... Puiku. Toliau pereikėme prie kito darbo tvarkės klausimo dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos. E, kiekvienam prelegentui bus skirtos šešios minutės pristatymai. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Robert Plumer, jis atstovauja Eurobusiness organizaciją. Prašau. Ačiū, laba diena, ačiū už kvietimą, ačiū už galimybę pristatyti business, Eurobusiness e, nuomonę, pirmiausia, mes pritarėme toms priemonėms, kurios skatina judumą tarp Europos šalių ir, kaip matote, Eures atlieka ypatingą vaidmenį šiuo atžvilgiu, nes Nes toks ir yra reglamento tikslas ir toks tikslas ir yra, kad darbo jėgos pasiūla ir paklausa labiau būtų suderintos. Tuo pačiu reikėtų pabrėžti, kad darbdaviams labai svarbu turėti pakankamai lankstumo e, dėl to, kad darbo vietos nebūtinai būtų skelbiamos Eures portale pas, yra siūloma eures taikymo sritis, įtraukiant valstybių užimtumo tarnybas ir tarp valstybinės pameistrystės ir stažuočių programas. Mes žinoma pritarėme visiems šiems dalykams, tačiau norėtume pateikti konkretesnės pastabas, kurios yra susijusios su šiais pasiūlymais. Kaip teigiau, mes pritarėme tam principui, kuris yra susijęs su e, stažuotėmis ir pameistrysės programomis, nes e, tai turėtų būti naudinga ir stažuotojams, ir darbdaviams. Kalbant apie stažuotės, reikėtų pasakyti, kad yra vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti ir tai principinis klausimas susijęs su tuo, kaip reglamente yra apibrėžiamos stažuotės ir stažuotojai. Rašoma, kad stažuotojai e, yra laikomi darbuotojas Ir iš mūsų pusės reikėtų pasakyti, kad mes nematom, nemanome, jog stažuotojai, ar jie dalyvautų atviros rinkos stažuotės, ar tai būtų mokymosi patirtis, mes jų nelaikome darbuotojais kaip tokiais. Ir tai yra svarbus dalykas, kurį reikia pasakyti, kalbant apie tą straipsnį, kuriame yra visos apibrištys, tai yra antras straipsnis. Taip pat e, reglamente reikėtų pripažinti, kad stažuotojai gali turėti skirtingą statusą dabar reglamente daugiausia rašoma apie atviros, rinko, atviroje, atviros rinkos stažuotės, bet reikėtų pripažinti ir tarp valstybinių stažuočių galimybę. Ir tai yra paminėta, paminėta, kad gali būti galimybė neįtraukti tokių stažuočių, jeigu jos yra susijusios su mokymo programa ar profesinėmis stažuotėmis, tačiau norėtume pasakyti, kad reikia reikėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp Erasmus programos ir EURES, nes matome, kad Erasmus programoje yra teikiam, sudaromos galimybės studijuoti užsienyje. Ši programa yra skirta universitetų studentams ir galėtų būti glaudesnis ryšys tarp Erasmus ir EURES, nes tai galėtų paskatinti tarp valstybinį judumą, siekiant suderinti E, pasiūlą, paklausą. Kalbant apie pameistrystės programas, jos yra įtraukiamos, e, pasiūlyta įtraukti naująjį reglamentą, bet jos irgi turėtų būti susijęto su Erasmus programa. Kalbant apie pameist meistrystės mums reikėtų turėti galvoje skirtingą teisinę situaciją, skirtingus įstatymus valstybėse narėse. O kartais tie įstatymai skiriasi regioninių lygmenių ir tai gali turėti tam tikrą poveikį, nes kartais e, tai yra mokymosi ar darbo pagrindų pagrįsta sistema. Ir reglamente reikėtų, palikti, reikėtų atsižvelgti į visus tuos skirtumus. Dar viena techninio pobūdžio pastaba e, kaip informacija apie pameistrystę yra pateikiama Eures portale. Pavyzdžiui, jeigu yra dviejopa sistema, tai reikia, kad būtų galima pateikti skirtingą informaciją apie sutartinius santykius su įmonėmis. Taip pat yra daug teorinių, praktinių sudėtinių dalių, taip pat klausimai susijęs su atlyginimu. Uh, Ir dar viena paskutinė pastaba yra susijusi su Europos socialiniais partneriais. Tai, kad jie turėtų būti būtų, kad jie galėtų būti paminėti reglamente, kad galėtų pateikti savo nuomonę dėl nacionalinių programų projektų ir manome, kad tai reikėtų daryti nacionaliniu lygmeniu įtraukiant atitinkamus suinteresuotus asmenės, nes dabar e, socialiniams partneriams nesudaroma galimybė komentuoti šių programų. Uh, Dėkoju. Suteiksiu žodį etuk dabar atstoviai. Poniai. Diena Tergal. Dėkuoju, kad mane pakvietėte pasikeisti nuomonėmis e, apie euras. Kaip žinia, mes jau seniai e, dirbame eures tinkle e, nuo 94 metų, nuo pat pradžios, kai Aures atsirado. Mes e, pasisakome už judumą, bet sąžiningą judumą. Mums judumas, e, nors jisai yra ir labai aktualus ES, nėra ne, e, nedarbo problemos sprendimas Jeigu nekuriamos darbo vietos, tai judumas yra tik tai iliuzija. Eures tinklo e, kontekste, e, partnerystės kontekste, dirbame su valstybinėmis užimtumo tarnybomis. Taip pat e, tai yra priemonė užtikrinanti kokybiškas darbo vietas. Ir e, Robertas Plomeris kalbėjo apie pameistrystės e, programas, stažuotės. Mes norime e, paremti sąžiningą, teisingą judumą. Nekalbėsiu plačiau apie tai, visi suprantame, ką tai reiškia. Minėjau, kad ES e, darbo tvarkėje judumas yra labai svarbus, taip pat turime komisijos narį, kuris atsakingas už užimtumą socialinius dalykus, judumą ir kvalifikacijas. Tai yra geras dalykas, nes galėsime dirbti toliau. Kita vertus, turime įgyvendinimo direktyvą, e, kuri skirta e, mobilių darbuotojų teisėms egzistuojančioms įtvirtinti. Ši direktyva yra labai svarbi Mes e, pateikėme pakeitimų, jie atsispindėjo parlamento nuomonėje, jiems buvo pritarta. Dabar reikia galvoti apie gyvendinimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes norime sustiprinti Eures tinklą e, direktyvos kontekste taip pat norime sustiprinti socialinių partnerių e, labai ir taip svarbu vaidmenį, teikiant informaciją, konsultuojant ir užtikrinant, kad e, darbuotojų vykstančių kitur dirbti teisės bus užtikrintos. Įgyvenimo direktyva yra susijusi su tuo, kad valstybės narės turi įsteigti tam tikras struktūras, kad būtų galima užtikrinti uh, teisingas sąlygas judumo ir taip pat reikia pasinaudoti egzistuojančiomis struktūromis, nes nėra prasmės teikti naujų, e, egzistuoja jau atitinkami aures e, biurai ir kitos e, struktūros turėtų veikti ten, kur nėra aures biurų, pavyzdžiui, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu. Mes taip pat norime kaip sakiau, sustiprinti eures tinklo vaidmenį. Praėjo 20 metų, bet eures tinklas nėra labai plačiai žinomas apie jo rezultatus, nekalbama daug apie tai, pavyzdžiui, kaip e, keičiamas darbuotojais. Mes, socialiniai partneriai, dirbame šiame darbe mm, viešojo įdarbinimo paslaugų sistemoje. E, taip pat reikia įtraukti privačias užimtumo tarnybas, numatoma jas įtraukti. E, viešosios tarnybos e, nerimauja dėl tam tikrų kontrolės dalykų. labai svarbu užtikrinti deramą sistemą, nes ne viskas yra iki šiol aiškiai apibriešta, tam, kad būtų galima kontroliuoti dalyvavimą. Šioje sistemoje taip pat, e, kalbu apie Eures tinklą, labai svarbus socialinių partnerių vaidmuo, ne tik es lygmenių ar regioninių lygmenių ne visuose regionuose veikia, bet e, yra tarybos taip pat e, tarptautinė urės partnerystė, kaip ką tik kalbėjo Robertas e, Plameris, mes vėl ir vėl pasisakome už laisvą darbuotojų judėjimą patariamajame komitete, taip pat esame parašę laišką komisijai norime, kad būtų pripažintas ir nacionaliniu mastu socialinių partnerių vaidmuo. Ir tai yra nacionalinių koordinavimo biurų užduotis įtraukti tos partnerius. Mes e, Eurės koordinavimo grupėje dirbame, ten dalyvaujame bet kolegos mano, kad tai nėra deramas dalyvavimas, deramas mūsų atstovavimas ir tai turėtų tiksliau būti apibriešta. Kitas klausimas tarptautinės e, partnerystės. Mums tai yra pats svarbiausias elementas be regionių užimtumo e, tarnybų kur dirbama su socialiniais partneriais ir profsąjungomis tarp regioninėje taryboje. E, vyksta keitimasis informacija apie e, darbo vietas. E, kai kuriuose šalyse profsąjungų veikla šioje srityje ribojama, bet mes norime, kad būtų užtikrintas deramas dialogas su socialiniais partneriais ir kad būtų užtikrinama informacijos teikimas patariamosiose tarybose ir reikia, kad būtų bendradarbiaujama, kad e, darbdaviai ir konsultantai bendradarbiautų su socialiniais partneriais. Bet taip pat neturime apsiriboti bendradarbiavimu tarp e, šalių. Milijonas šimtas tūkstančių darbuotojų dirba pasienio regionuose Taigi tas tarp, bendradarbiavimas tarp valstybių, tarp regionų yra labai svarbus. Ir svarbus jisai yra visam tinklui, visoms 28 valstybėms narėms. Ypač todėl, kad, kaip jūs puikiai žinote, yra kliūčių ir atsiranda naujų kliūčių, kurios vis kūriamos socialinės apsaugos, darbo įstatymų mokesčių srityse. E, nors pasirašomos dvišalės sutartys dėl mokesčių, vis tiek naujų dar kliūčių sukūrima. Tokie yra svarbiausi elementai, e, kurie aktualūs etuk ir mes su kitomis organizacijomis norėjome pristatyti mūsų nuomonę ir esu pasirėmusi jums patikslinti mūsų požiūrį. Ačiū. Dar suteiks, dabar suteiksiu žodį Erikui Arkens, Eures e, valdytojui, e, Flandrijos viešosios užimtumo tarnybos atstovui. Įdarbinimo tarnybos atstovui. Ačiū. Dėl Eures Jau ketverius metus kalbame apie eures reformą. Manau, kad per tuos metus e, daug kas pakeitė savo požiūrį dėl pasiūlymų. Norėčiau Jums e, pateikti informacijos, pasakyti, kad mūsų tarnyba taip pat įdėgia tam tikrus pokyčius. Nuo 12 metų aures e, paslaugos yra integruotos į mūsų viešos, viešojo įdarbinimo paslaugų sistemą. E, mes užtikriname regioninį, tarp regioninį judumą. Taip pat norime, kad Eures ne tik tai teiktų informaciją ir siektų uh, suderinti e, tam tikrus interesus. Mums Flandrijos e, padaliniui labai svarbu užpildyti e, tuščias darbo vietas informacinių technologijų, sveikatos apsaugos, inžinerijos srityse. Tai yra pačios svarbiausios sritys, bet mes dirbame ne vieni, dirbame su daugybė partnerių. Kuo daugiau partnerių, tuo dirbame veiksmingiau, tuo daugiau žinių sukaupame, kreipiamės į ekspertus, ekspertų organizacijas dėl informacijos. Dirbame ne tik su socialiniais partneriais, bet ir privačiomis įdarminimo struktūromis. Mes, mūsų tarnyba, yra sudariusi susitarimą su uh, 3300 privačių įdarbinimo e, organizacijų ir ga, mes skelbėme informaciją kartu su jais duomenų bazėje ir tą informaciją taip pat skelbėme EURES duomenų bazėje. 2012 metais mes e, pasiekėme, nuo, nuo, nuo tų metų 300 e, radome darbuotojų įvakuojančias vietas. Jūs sakėte, gal tai nedaug, bet e, jeigu nebūtų tos sistemos, tai gal iš vis nei, nei vieno nebūtume įdarbinę darbuotojų pagal tą sistemą. Ir tai e, buvo padaryta pasitelkiant ir privačias darbinimo agentūras. Mes dirbame kartu ir galiu pasakyti, kad tam tikrą prasme e, įgyvendiname tą pasiūlymą dėl eures reformos, kuris yra tik svarstomas. Mes e, pas pasakome už partnerystės, už informacijos suteikimą apie esančias darbo vietas dirbame su užimtumo tam tikromis įdarbinimo organizacijomis ir taip reikėtų ir toliau dirbti, bet dėl naujo reglamento dar turime tam tikrų nuogastavimų. Kaip sakiau, mes pasisakome už darbo rinkos skaidrumą ir apie e, informacijos skelbimą apie darbo vietas, bet mes norėtume, kad kad netaptų labai mechaniškų mechaniška priemonė, tas e, ieškojimas darbo ir e, informacija apie darbo vietą ir derinimas. Mes norėtume, kad Eurės turėtų išlaikyti konsultavimo, informavimo funkciją, nes Tai susiję ir su viešosiomis lėšomis išlaikymų tinklo. Socialiniai partneriai, ir tai labai svarbu mums, ne tik dėl to, kad tai yra socialiniai partneriai, bet ir dėl to, kad jie yra labai patyrę. Mes taip pat turėtume galvoti, kaip informuoti darbdavius ar darbo ieškotojus apie tam tikrus dalykus. E, pameistrystės e, programos stažuotės e, kyla mums problemų dėl to Belgijoje buvome e, šį bėtą, šį bėtą išbandėme ir Belgija tarsi miniatūrinė Europos Sąjunga yra galima sakyti. Mums labai sunku buvo organizuoti pameistrių programas, stažuotės už regionų ribų Ir aš manau, kad problemų gali kilti ir ES mastu. Mums taip pat labai svarbu užsitikrinti kontrolę įgyvenant naują reglamentą dėl darbo krūvio ir finansinių pasiekmių. ESCO Mums e, svarbu turėti sistemą, kuri užtikrintų tarpusavio saveikumą. Mes turime taip pat užsitikrinti, kad ESCO veiks teisingai, nes reglamente sakoma, kad nėra pasirengta deramai ir mes turėtume geriau dirbti ESCO, kalbu apie e, kompetencijas, kvalifikacijas ir profesijas šį tinklą. Mes turėtume taip pat e, netaikyti pernelik daug reikalavimų ir e, numatyti lankstumą įgyvendinant naujus reikalavimus. Mums reikia gerai integruoti vieš viešasis, į viešasis užimtumo tarnybos koordinavimo veiksmus, ko, koordinavimo struktūras. Mūsų, pavyzdžiui, organizacija dirba su nacionaliniu koordinavimo biuru. Aš tikiuosi, kad man pavyko įrodyti, jog nebijome dirbti su įvairiais partneriais ir kolegomis, kurie yra šalia manęs. Uh, Mes iš principo pritarėme e, kompromisui dėl reglamento, kuris dabar yra svarstomas, tačiau lieka dėlis klausimas, e, kokį poveikį turės reglamentas, jeigu mes e, jį susėsime su darbo krūviu ir tam tikra veikla. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Penel, Europos privačių įdarbinimo agentūrų konfederacijos direktoriui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad jūs pasikvietėt mūsų konfederaciją į šį renginį. Ir iš tikrųjų kalbam apie priemonę, e, kur, kuria norima pagerinti darbo jėgos judumą. Aš dabar. Uh, pakalbėsiu apie tai, kaip gali bendradarbiauti privačios ir viešosios įdarbinimo tarnybos, kad e, iš tikrųjų pasiektume sėkmę. Taip, e, aišku, e, yra privačios įdarbinimo tarnybos. Jūs žinot, kad Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad mono, valst, monopolis kad tiesiog darbo užtikrinimas e, vėlgi e, yra konkurencijos dalykas ir todėl vėlgi sudaromos sąlygos privačioms kartu įdarbinimo tarnyboms, ne vien tik tai valstybinėms. Uh, Bet to žinom, kad darbo rinkos ne visai veikia, kaip mes pageidaujam. 25 milijonai ES piliečių, kurie ieško darbo ir kartu turi milijonus dar, laisvų darbo vietų. Jų tiklaus skaičiaus ir nežinom. Tad iš ties nėra atitikimo, nėra skaidrumo ir kartu trūksta darbo jėgos judumo. Tad aišku, reikia stiprinti e, bendradarbiavimą tarp viešųjų ir privačių įdarbinimo tarnybų, reikėtų mobilizuoti visus tarpininkus ir todėl mūsų organizacija iš tikrųjų pritarė Eures platformai ir, ir kad ji atvira kartu privačioms įdarbinimo agentūroms. Na, o dabar klausimas toks kaip geriau būtų galima įtraukti privačias įdarbinimo tarnybas. Mūsų organizacijos požiūrių reikia patenkinti keletą sąlygų. Dabar bendras principas toks privačios ir valstybinės įdarbinimo tarnybos e, turėtų veikti kuo vienodesnėmis sąlygomis. Antai pateiksiu keletą pavyzdžių šito dabartinio dokumento pagrindų. Pirmiausia, manytume, kad privačios įdarbinimo tarnybos galėtų pasidaryti eures narės ir kartu partnerės, kad nebūtų diskriminavimo, uh, kad visas darbas nebūtų tik tai pavestas valstybinėms įdarbinimo tarnyboms, kad šita platforma turėtų apimti ir viešas, ir privačias e, įdarbinimo tarnybas, ir įvairius tarpininkus. Ir tai apie tai kalbama apie e, teksto devintame straipsnė, ten kaip tik išvardytos sąlygos. Jeigu sąlygos e, tai yra sąlygos patenkinamos, tada e, įmanomas dalyvavimas. Tad lankstumas yra labai svarbus ir e, jo, per jo prizmę tada galima įvertinti euras sistemos veiksmingumą. Dabar kitas dalykas, kaip atrinkti partnerį eurės platformai. Mūsų manimų čia nereikėtų to daryti vien nacionaliniu lygiu nes, e, sakykime, kartais trūksta politinės valios e, tam tikrose valstybėse narėse e, suvesti labiau, užtikrinti bendradarbiavimą tarp viešų ir privačių įdarbinimo tarnybų ir dėl to neišvengiamai gali kilti interesų konflikto. Uh, Todėl iš tikrųjų reikėtų sukurti tam tikrą sistemą, pagal kurią būtų atrenkami ir akredituojami EURES platformos nariai, nes kai kurie nariai yra, juk, sakykime, daugia nacionalinės įmonės, kurios veikia keliose šalyse ir tokiu atveju tada pagal dabartinę sistemą reikėtų registruoti jas atskirai visose valstybėse narėse. Thank you. Toliau, akreditavimo sistema turėtų būti grindžiama dabartinė licenzijų e, sistema, kuri jau yra 25 valstybėse narėse, tai būtų galima sutaupyti ir neužkrauti per daug administracinės naštos. Kartu labai gera būtų apeliacijų procedūra dėl e, susijusi su būtent dalyvavimu platformoje. Toliau, e, kokie variantai galimi, norint pasidaryti platformos partnerių, tai čia vėlgi keliami tam tikri reikalavimai. Tačiau vėlgi laisvos darbo vietos ir gyvenimo aprašymai, jais būtų galima keistis anonimiškai. Ta reikėtų užtikrinti anonimiškumą, nes paprastai žmonės, kurie ieško darbo, paprastai nesuinteresuoti, kad jų tapatybė būtų paviešinama. Dar mums kliūva 18 straipsnio šešta dalis dėl e, mokesčio būtent už paslaugas, nes iš straipsnio netrodo, kad nuostata dėrėtų su ES konkurencijos teisė. Ir čia cituoju. E, nes vėlgi mm, mo, čia suformuluotas tam tikras mokestis, kuris negali skirtis nuo tam tikrų paslaugų, kurios kartu suteikiamos kitos organizacijos. Tad būtų labai įdomu išgirsti jūsų požiūrį į tą straipsnį. Toliau, aktyvus bendradarbiavimas tarp privataus ir viešojo sektoriaus įdarbinimo tarnybų yra labai svarbus. Bet dabar sąlygos tam, kad galėtų privačios įdarbinimo tarybos dalyvauti platformoje yra labai griežtos kol kas. Tad mūsų organizacija tikrai norėtų toliau aptarinėti šį klausimą e, kartu su viešojo įdarbinimo tarnybomis, būtent būdus, kuriais mes galėtume kuo geriau bendradarbiauti. Labai ačiū uždėmesį. Labai ačiū ir galiausia suteiksiu žodį ponui Marku Heit, Markui Heitensui, koordinatoriui Eures tarp valstybinio Mezės Reino regiono atstovui. Taip, ačiū ponė pirmininkė, jeigu įmanoma, tada toliau kalbėsiu gimtają olandų kalbą. Labai ačiū už tai, kad mane pasikvietėte į šį renginį, kaip mane pristatė. Aš esu Eures e, tarp valstybinio Mözės Reino regiono e, Eures atstovas. Mūsų tas regionas nėra labai didelis. Bet e, šiek tiek pakalbėsiu apie šį regioną Mezės Reino. Uh, regioną. Jame yra penki tokie administraciniai regionai, kurie yra Vokietijoje, Belgijoje ir Niderlanduose. Ir mes jau turim e, keliarius metus vykstantį bendradarbiavimą. Kartu turim informacinių biurų veikiančių šiame regione - Maastrichte, Haselte, Haselte Liežė, e, kituose miestuose, e, Vokietijoje. 700 maždaug darbuotojų, pasienio darbuotojų. Tad e, mes truputį senesni negu eurės e, tinklas, mes turim keletą tiesiog viso etato patarėjų, dirbančių visu etatu, ir mus remia e, trijų valstybių narių regioninės, e, regioninės tarybos. Dabar koks yra mūsų finansavimas? Mes gaunam dalį finansavimo iš ES fondų. Dabar 200 tūkstančių eurų gavom subsidijų už pastaruosius finansinius metus. Esam pateikę pasiūlymą uh, tiesiog pagal EC e reglamentą dabar e, esam paskelbę viešąjį konkursą. Ir dabar pagal dabartinės procedūras e, tame konkurse gali dalyvauti vien tik tai viešusios įdarbinimo tarnybos. Ir tikimės, kad vėl per ateinančius metus situacija šiek tiek pasikeis. Tad tiek labai trumpai apie mūsų regioną. Na, o dabar su kokiais klausimais susidurėm, teikdami paslaugas piliečiams. Tarp valstybinėme regione tai iš tikrųjų dirbama e, šiaip jau, e, kadangi bendradarbiauja kelių valstybių regionai, tai vėlgi e, sakykime, tiesiog už kelių kilometrų pamatysi, kad situacija kitokia. E, sakykime, žmonės labai svarbu, kad tokie žmonės, kurie kerta valstybių sienas, dirba kitoje valstybėje, kad jie šiaip jau turėtų visišką informaciją apie tokį darbą, jo padarinius. Uh, ir todėl labai svarbu teikti informaciją pagal atitinkamą direktyvą apie kartų e, socialinio saugumo tarnybas, bet kartais tiesiog e, mes nepajėgiam su vis, e, pateikti visos reikiamos informacijos, kokios, kokią reikėtų pateikti pagal reikalavimus čia klausimas susijęs su darbuotojų ištekliais. Antai yra tokie klausimai, kaip dar, nepriklausoma ūkinė veika, bes, veikla besiverčiantis žmonės, perkeliami e, darbuotojai, kartu iškyla mm, konfliktų atvejų. Ir, e, kartu šeimų padėtis darosi vis sudėtingesnė, yra naujai sukurtų šeimų ir, aišku, su iš to išplaukiančiais padariniais e, asmenų socialinio saugumo padėčiai ir kartu didėja vis e, daugiau savarankišką ūkinę veiklą besiverčiančių darbuotojų, kurie dažnai kerta valstybių sienas. Tad e, su tokiais klausimais susiduria mūsų ekspertai ir mes, aišku, stengiamės pateikti atsakymus. Antai praėjusiais metais, per pastaruosius metus mes jau esam priėmę tiesiog savo darbo strategiją ir eurės, eurės patarėjai laikomi savotiškais e, tiesiog GPS e, subjektais. Nors aišku, ne visada e, jie gali išspręsti visas problemas ir jeigu neiš, ne, ne, nepajėgia atsakyti į konkrečius klausimus, tada klausimas pavedamas specialistams, ekspertams. Tad aš esu jau paminėjęs, e, paminėjęs e, informacijos biurus kartu yra mokesčių savotiška jungtinė inspekcija, kuri teikia e, informaciją ir atsakinėja į klausimus susijusius su mokesčių įstatymais pasienio regione. Tad mes jau tikrai plėtojam, dėgiam įvairias iniciatyvas. Uh, Ir aišku, reikia koordinuoti e, įvairius e, iniciatyvų e, projektus. ir kai kurių elementų aš pas, šitą prasme pasigendu šito naujojo reglamento pasiūlyme. O tą progą norėčiau padėkoti Europos parlamentui nes e, už tai, kad e, dabar jau numatytas, e, numatyta nemažai ES fondų lėšų ateinant, per ateinantį laikotarpį. Ir dabar tiesiog vėlgi reikės įvertinti, kokių kliūčių bus įgyvendinant reglamentą. Na ir dabar toliau informacijos teikimas pasienio regione. Tai ta informacija, tai ne vien tik tai informacija apie laisvas darbo vietas ir apie darbuotojų prieimimą. Čia tiesiog mes kalbam apie visą gyvenimą trunkantį informavimą. Ir vėlgi dabartiniam reglamente tam aspektui nepakankamas dėmesys skiriamas. Uh, pasienio regionuose kūriamos partnerystės regioninių lygių, teritorinio bendradarbiavimo struktūrų reikia regioninių lygių, nes negali tiesiog sakyti, kad už tai atsako valstybės narės. Pakanka, kai kalbam apie pasienio regionus, tai susidurėm su daugybė horizontalių klausimų ir labai svarbu, kad į tai atsiž būtų atsižvelgta ir dabartinėme reglamento pasiūlyme. Labai ačiū visiems jums, o dabar suteiksiu žodį ponui Heinz Bekeriui pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas pasisakysiu šiuo klausimu ir taip pat ačiū visiems už nuomonę, atvirai kalbant. Aš kaip šešėlinis pranešėjas galėjau pats pasinaudoti e, tuo tinklu, išbandyti jį. Vyko trišalės dėrybos ir metų pradžioje dirbome tuo klausimu ir tikrai džiaugiuosi galėdamas e, matyti komisijos iniciatyvą. Taigi, ta platforma turėtų būti sustiprinta, e, reikėtų išplėsti eures tinklo potencialą labai svarbu, kad atitiktų duomenys, kad sutaptų tas skaičius ieškančių darbo ir ieškančių darbuotojų. Dėrėtų pridurti, kad jūsų vertinimas ir jūsų nuomonė, kuri buvo išsakyta šiandien, yra iš tikrųjų naudinga, nes tai padės formuoti mūsų darbą ateityje, kai reikės priimti sprendimus, į ką atsižvelgti, į ką ne. Labai trumpai leiskite paminėti keletą dalykų, kurie man yra abejotini. E, abejonių kelia bendradarbiavimas tarp valstybės, e, valstybinių ir privačių žimtumo tarnybų ir to bendradarbiavimo kokybė. E, Flandrijoje šie, šis bendradarbiavimas vyko puikiai teigite, taigi mano klausimas. būtų skirtas E, etuk atstovui. Ką Jūs manytumėte apie tokią partnerystę? Kaip būtų galima praktiškai tokią partnerystę sukurti, nes interpretuoti situaciją galima įvairiai. Reikėtų pripažinti, kad valstybinės paslaugos turėtų būti svarbesnės, nes juk negalima atsirinkti tik tai, kas patinka. Ir jeigu veiks ir valstybinės, ir privačios tarnybos, tuomet nebus galima atsirinkti tų dalykų, kurie patinka. Taigi įdomu, Kaip Jūs manote, kaip pragmatiškai būtų galima tai įgyvendinti? Ačiū. Toliau e, žodis šešėliniam pranešėjui Sean Simon. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios diskusijos. E, jie iš tikrųjų buvo labai naudinga, paskatino daug įvairių minčių ir aš asmeniškai esu jums labai dėkingas. Pirmiausia, dėrėtų aiškiai pasakyti tokį dalyką. Dabar sistema visiškai neveikia. Ir jeigu pažiūrėtume, kiek asmenų susirado darbą Prancūzijoje, pavyzdžiui, tai 57 pasiūlytos darbo vietos 67 darbuotojai, Vokietijoje 7 tūkstančiai, 25 tūkstančiai pasiūlymų, Italijoje 8 tūkstančiai ir 12 tūkstančių, Junktinėje karalystėje 600 ir 61 tūkstantis ir daugiau kaip milijonas paskelbtų darbo vietų. Ir jeigu mums reikalinga, jeigu norime sukurti tokią visos ES sistemą, tai reikia, kad ta sistema tinkamai veiktų, bet veiktų visur, o ne skirtingai atskirose valstybėse narise. Tokia reforma turėtų garantuoti situaciją, kai tokie skirtumai būtų panaikinti. Ir iš tikrųjų abejonių kyla, kaip nutiktų tuo atveju, jeigu valstybių narių lygmenių nebūtų galima prisijungti, jeigu nebūtų reklam, re, reklamuojamos darbo vietos. Labai greitai norėčiau dar paminėti keletą dalykų. Dėl deleguotojų aktų reglamento pabaigoje jie paminėti ir tokiu būdu komisijai suteikiami labai dideliai įgaliojimai, jau tai yra nepriimtina. Mums e, reikalinga tikra demokratinė atskaitomybė remiantis pirminiais teisės aktais. Dar dėl 18 straipsnio 6 dalies joje rašoma apie mokesčius kurie yra nepriimtini. Tai yra valstybinė paslauga ir e, be jokių abejonių naudotojai neturėtų mokėti už naudojimąsi šią sistemą. Dėl problemų dėl EURES sistemos ir EASY sistemos taip kelia mums tai nerima dėl stažuočių ir pameistrystės programų. Na, jeigu veikia, tai tai gerai, o jeigu ne, tai nereikėtų įtraukti. Ačiū. E, Martina Dlabajova. Ačiū Jums. Ačiū Jums už keitimąsi nuomonėmis. Esu Jums labai dėkinga, nes e, tikrai buvo išsakyta daug naudingų idėjų. Turėčiau keletą klausimų. Pirmasis, kurį jau esu iškėlusi per šešėlinių pranešėjų susitikimą, yra tai, kad norėtųsi, kad eurė sistema būtų geriau žinoma piliečiams. Nes jeigu ne institucijose paklausite, kas tai yra, tai niekas nežinos, nei kas tai yra, nei kaip tai veikia. Ir jeigu mes kalbame apie tarpvalstybinį matmenį ir štai Flandrijoje e, ši, ši, šią sistemą naudojasi, tai norėčiau paklausti, kaip jūs informuojate apie šią sistemą ir ko išmokote dirbdami šį darbą, ką dar galima būtų padaryti vietos lygmenių, taigi ką manytumėte apie tai. Kitas klausimas yra skirtas tam, kad būtų geriau galima suprasti situaciją, e, kaip ją vertintų valstybinės užimtumo tarnybos. Ar turėtumėte pakankamai išteklių? E, kad būtų galima įvykdyti visas tas užduotis, kurios yra numatytos. Na ir dar keletas klausimų yra susiję su privačiu, privataus sektoriaus dalyvavimu, nes manyčiau, kad e, tai mums visiems kelia nerima, juk norime sukurti gerą pusiausvyrą, sąžiningą konkurenciją tarp valstybės ir privačių užimtumo tarnybų. Taigi klausimas toks, kaip galėtumėte užtikrinti tokias, e, tokią sąžiningą konkurenciją. Ir mano klausimai skirti Eurobiznis ir Euros um, atstovams, kaip, kaip tobulai galėtų veikti atlyginimo už jūsų paslaugą sistema. Ir paskutinis klausimas yra tiesiogiai skirtas Robert Plummer, jis atstovauja Business Europe. Minėjote, kad reikalingas lankstumas kad darbdaviai galėtų neįtraukti tam tikrų dalykų į portalą. Gal galėtumėte tai patikslinti, nes tai labai svarbu ir reikėtų geriau suprasti. Ir e, čia kalbama apie tai, kad darbuotojai galėtų nenurodyti laisvų darbo vietų Eures portale. Na ir dar norėčiau kad būtų geriau, vyktų geriau darbas ir su komisija, ir su pranešėjas. Ačiū. Dėkuoju, ar yra Janas Itnanskas salėje, ne? Palengvėja mūsų užduotis tuomet, nes jau vėluojame. Paloma Lopes. Sveiki visi, ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Su jais turėjome galimybę susitikti ir pasikeisti nuomonėmis ir darbas buvo tikrai rezultatyvus. Mes turime pagerinti platformą, kuri gali sureaguoti į e, darbuotojų poreikius, bet e, tai neturi e, tarnauti Europos suskaidimui ir e, e, Ir reikia siekti, kad ta sistema nepadarytų taip, jog žmonės vyktų į centrus gamybos ir išvyktų iš savo rajonų tai pakenktų darbo santykiams Europoje. Dėl to mes turime geriau stebėti, kaip vyksta procesai. Mes nesame prieš komisijos pasiūlymus, prieš tai, kad Europos darbuotojai galėtų dirbti ten, kur nori, bet kai kurios valstybės narės bando uh, E, pasinaudoti laisvų judėjimų, bet e, kai kas yra nepalanku darbuotojams ir atsiranda neigiam, neigiamų pasiekmių. Pirmiausiai požiūris, kuriuo vadovaujasi įdarbinimo agentūros centrai. Mes manome, kad jeigu bus pasitelktos privačios bendrovės, e, atsiras daug pavojų ir e, daug dalykų bus pražiūrėta. E, privačios agentūros galės dalyvauti valstybiniuose viešuosiuose tinkluose ir tai neturėtų būti leista. Taip pat reikia papildomų priemonių, užtikrinti papildomas priemonės darbuotojams, kurie pasirenka išvykti iš savo šalies ir eures turėtų numatyti mokinimo, apmokymo galimybės. Gaila, bet darbuotojų judumas dažnai yra atsakymas e, ne, nedarbo problemai tam tikrose šalyse spręsti, bet tai yra neteisingas sprendimas. Komisija turėtų imti savo prievolių ir galvoti, kaip užtikrinti darbą, nes kitaip masiškai per prievartą žmonės išvažiuos ir atsiras konkurencija, nes e, bus e, tam tikrais tikri e, aspektai darbo susilpninti. Socialiniai partneriai taip pat turėtų plačiau dalyvauti ir šalis turėtų pademonstruoti daugiau atsakomybės, kurdamos šį tinklą. Ir, kaip sakiau, mums reikia griežtesnės stebėsenos, reikėtų E, stipresnių e, valstybinių paslaugų ir, aiškiai, žinoti, ko komisija nori šio tinklo. Tomo, mes čia iš nėra, jūs esate čia? Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai e, padėkoti Jums už tai, kad E, surengėte šį, šią diskusiją, aš esu šešėlinis panešėjas ir e, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti diskusijose, bet neturime laiko, taigi trumpai kolegams iš šiaurės e, norėčiau pateikti klausimus. Pirmiausiai, pagal Europos parlamento tyrimų tarnybos vertinimus, Viena iš didžiausių eures problemų yra ne vienodos galimybės naudotis eures paslaugomis ir ieškantis darbo žmonės ne visuomet vienodai informuojami apie esančias galimybės. Aš nežinau, kaip bus dėl tos privačios viešosios partnerystės, jeigu ne vienodai Dabar matome nepatenkinamą paklausą, 150 tūkstančių yra per metus lieka darbo vietų, bet e, žmonių per metus gali norėti e, išvykti apie 3 milijonus. Taigi e, reikia galvoti, kaip aktyviai informuoti apie eures paslaugas. Ar jūs manote, kad pakankamai yra išteklių tokiai informacijai skleisti, ar iš vis yra kokių nors išteklių? Antras klausimas. Įdomios informacijos gavome iš tyrimo įvairių centrų. Sakoma, kad Eures patarėjai, konsultantai tikrai yra patyrę atsidavę valstybės tarnautojai, tačiau ne vienoda paslaugų kokybė valstybinėse narėse užtikrinama. Uh, tuo pat metu tuo poje, toje pačioje valstybėje narėje žmonės ieškantis darbo gauna skirtingos turinio informaciją iš skirtingų konsultantų. Ar jūs turėtumėte kokiu nors konkrečių pasiūlymų apie tai, kaip pagerinti paslaugų kokybę, kaip stebėti, prižiūrėti kokybę? Ne, man labai patiko pono Hoiten e, metafora apie tai, kad e, E, tos tarnybos yra kaip palidovinės sistemos ir kaip užtikrinti, kad jos gerai veiktų. Ačiū. Dėkuoju. Išklausėme visų klausimų ir man regis, kad du mm, žmonės gali sureaguoti ponas Aikens, Arkens. Daugiau klausimų išgirdome. Kaip jūs norėsite atsakyti? Pone Jaslovietska, dar noriu paklausti. Trumpai. Norėčiau paklausti keletos dalykų. Pirmas klausimas. Tai kodėl dabar kalbama apie bendradarbiavimą su e, privačiomis įdarbinimo agentūromis? Ir kaip tada, e, numačius tokį bendradarbiavimą, kaip bus galima stebėti teikiamų paslaugų e, kokybę? Ar jūs E, vertinat, e, vėlgi, kartu vertinat, kiek paprastai laiko užtrunka, kad e, žmogus gavęs tam tikrą informaciją iš tikrųjų susirand, susiranda darbo, priimamas yra į darbą. Ir iš tikrųjų, kokių priemonių reikėtų numatyti, kad darbas būtų veiksmingesnis? nes e, iš tikrųjų sukaupta juk patirtis. ir galbūt vis dėlto galima numatyti kažkokią sistemą, funkciją toj e, platformai, kad žmonės patys galėtų susirasti darbą. Ponas Bach, paskutinis klausėjas. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti svečiams. Priešingai nuo daugelio kolegų noriu pasakyti, kad mano nuomonė eures yra nepaprastai naudinga priemonė. Mes galime pasidžiaugti tokių organizacijų darbu, nors gal ir yra tam tikrų problemų. E, porą konkrečių klausimų dėl pameistrystės e, programų ir stažuočių. Komisija pradėjo bandomąjį projektą. Kas dalyvauja? Projektas tik prasidėjo, bet gal jau turime pirmųjų rezultatų. Antra, žinau, kad dėl e, įgūdžių, kompetencijų yra problemų mm, Europoje, bet galbūt senoviškai žiūrime į daugą. Jau galvotume apie kasdienės problemas, tai galbūt reikėtų uh, vengti tam tikrų gairių, ypač kai galvojam apie tai, kad reikia supaprastinti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, pasienio regionuose. Dvišalės partnerystės tarp dviejų šalių yra vienas dalykas, bet jeigu, pavyzdžiui, mažoje šalyje su keliomis šalimis bendraujama, tai yra kitaip. Ačiū. Aš pradėjau sakyti, tikiuosi, du iš jūsų galite e, atsakyti ir pabandyti atsakyti į kai kuriuos klausimus. Ponas Arkins ir e, Denis Penel. Ir gal kas nors iš kitų prelegentų, jeigu mano, kad galėtų kaip nors papildyti atsakymus. Pone Arkins, pradėkite. Dėkoju olandiškai kalbėsiu. Jums leidus. Nemažai klausimų e, buvo pateikta dėl bendradarbiavimo tarp e, viešų privačių įdarbinimo agentūrų. Manau, kad reikia vienodomis sąlygomis mūsų visiems dirbti. Žinau, kad ne visose valstybėse narėse vienodai e, palaikomi ryšiai tarp viešų, privačių veikėjų. Egzistuoja įvairios priežastys tiems skirtumams. Ir kai kurie dalykai nesusijęs su šia diskusija. Bet Flandrijoje, pavyzdžiui, mūsų viešoji institucija yra tarsi uh, va, valdy, di, dirba su darbo rinkos valdytojais. Mes norime, kaip galima daugiau apie darbo rinką pateikti informacijos. Ir norime iš privataus sektoriaus surinkti informaciją apie egzistuojančias laisvas darbo vietas. Mes labai daug laiko skiriame tam, kad kaip galima uh, geriau sutvarkytume savo paslaugas, e, skaitmeniname jas ir bendraujame su e, daugeliu privačių veikėjų. Tai labai svarbu. Mm, e, duomenų bazė apie esančias darbo vietas yra labai išplėtota Flandrijoje ir labai svarbu užtikrinti, kad tie, kurie turi tų laisvų darbo vietų, galėtų pateikti uh, E, informaciją apie jas ir taip pat reikia užtikrinti, kad darbo ieškantys žmonės galėtų taip pat naudoti šią duomenų bazę. Mes kaip e, viešieji privatus paslaugų teikėjai galime vienodomis sąlygomis teikti paslaugas. Aišku, mūsų užduotys skiriasi privataus ir viešojo sektorius, bet jeigu mes suprasime vieni kitus, tai bendradarbiavimas bus optimalesnis. Dėl informacijos apie laisvas darbo vietas. Galiu pasakyti, kad mūsų tarnyba uh, VDB jau keletą metų laikosi pozicijos, kad viešai skelbiama eurės tinkle apie visas mums žinomas darbo vietas iškart. Visi žinome, kad e, puslapis kaip dabar, kad jisai e, veikia šiandien, nefunkcionuoja labai gerai, nėra labai paprastas naudotis. Žinome, kad komisija dabar daug dirba, kad pabandytų ir e, kažką pakeistų, patobulintų duomenų bazę, kad būtų galima e, suderinti poreikius kur kas geriau ir ateityje tikėsimės, kad tai bus geriau. Dar žiūriu į savo užrašus, sako kalbėtojas. Ar turime pakankamai išteklių įgyvendinti visoms toms priemonėms? Kaip sakiau pradžioje, tai yra E, kol kas neišspręstas klausimas. E, deramas reglamento įgyvendinimas, kaip viskas vyks ir kaip griežtai bus interpretuojama tai, kas yra e, tame teisės akte. Yra daug klausimų, kuriuos mes turėsime interpretuoti, pavyzdžiui, privačios darbo rinkos veikėjai. Esame pasirašė susitarimus e, su privačiais veikiais dėl e, darbo vietų skelbimo, bet turėsime e, vėliau akredituoti iš privataus sektoriaus darbuotojus, kad galėtume toliau dirbti. Dėl to, kiek plačiai žinome apie eures. Tai yra vieš, mums kaip e, viešo įdarbinimo institucijai, kas svarbiausia, kad tie, kurie ieško darbo, rastų darbą. Jeigu jie e, randa darbą užsienyje, mes jiems padedame išvykti tą patį, e, galime padaryti ir darbdavių labui. Ar būtų dar, darbdaviai vietoje ar užsienyje. Mes nepardavinėjame eures kaip e, pavadinimo prekės ženklo. Bet žmonės apie eures e, Flandrijoje žino ir mes e, toliau dirbame tarptautiniu mastu teikdami paslaugas ir siekiame padėti darbo ieškotojams ir darbdaviams ir mums taip pat svarbiausias dalykas – nebūtinai visi turi žinoti, kad tai yra eurės e, patarėjų atskiras padalinys, kuris užsima konkrečiai jų reikalais, jų gyvenimo aprašymus nagrinėja ar jų patirtį. Eures yra visiškai integruotas į mūsų darbą, mūsų tarnybos ir tai yra esminė mūsų darbo dalis. Dar Žiūriu, ar liko neatsakytų klausimų. Dėl ko? Eures e, netaip gerai dirba su privačiais, privačiomis struktūromis. Kai kuriuose valstybėse narise dėl to nekyla jokių problemų, tačiau kitose žmonėms plaukai pasišiaušia, kai jie išgirsta apie tai. Šis tekstas yra kompromisas, kuriame bandome suderinti du priešingus požiūrius. Mes galime pasakyti, kad privatūs paslaugų teikėjai gali dalyvauti kaip partneriai. Tai nėra kažkas, kas mums keltų sunkumų tačiau svarbu yra dirbti toliau taip kaip ir dabar, užtikrinant, kad privataus sektoriaus laisvos darbo vietos būtų įtrauktos į eures puslapį ir kad viešosios įdarbinimo tarnybos gali padėti užpildyti tas laisvas darbo vietas. Mes bandome uh, E, valdyti deramą informaciją, turime, kad protingai galėtume e, ją pateikti suinteresuotiems asmenims Flandrijoje. Jeigu ne į visus klausimus atsakiau, tai atsiprašau, bet, kaip sakiau, buvo nemažai jų pateikta ir gal Mark Heitens galėtų dar papildyti. Ponas Martan, papildomas klausimas. kai kurie kolegos ir Euroetuko atstovai kalbėjo apie socialinių partnerių vaidmenį. Man atrodo, kad tam tikrose platformose, tam tikrose struktūrose yra valdymo problemų. Aš Vokietijoje e, tryrė buvau viename susitikime pernai ir viena profsąjunga man e, pasakė, kad e, jie negali niekai prisidėti prie e, vadovavimo, prie tarybos veiklos, kad finansavimas yra sumažintas ir kad niekai profsąjungos negali prisidėti prie kovos su nedarbu. Kaip jūs į tai žiūrite, pavyzdžiui, dėl jaunimo nedarbo? Vienas dalykas yra sąnaudų problema. E, sakoma, kad 153 milijonai eurų tiek kainuoja jaunimo nedarbas. Ir socialiniai partneriai gali suvaidinti ir suvaidino labai svarbu vaidmenį, teikdami informaciją dėl to, kad jie pažįsta teritorijas, e, įmonės. Ir tai turėtų būti siejama su eures valdymo. Reikia galvoti, koks bus profsąjungų vaidmuo ateityje ir kaip jos galėtų padėti kovoti su nedarbu. Ačiū. Ar, ponia Arkins, galite trumpai, ką nors į tai atsakyti? Dėkuoju. E, sumos, lėšos mūsų tarnyba, Flandrijos viešojo įdarbinimo tarnyba, e, dirba su profsąjungomis, e, turime išteklių bet jų nėra daug ir reikia ieškoti kitų šaltinių, tačiau tai nebūtinai yra problema. Tačiau kolega iš profsąjungų galėtų gal konkrečiau atsakyti apie problemas, kurios galbūt egzistuoja skirtingose regionuose. E, Flandrijoje ne viskas, aišku, yra labai sklandu, bet mes bandome dėl eures dirbti kartu taip pat. Merci, Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti kuo glaušiau, kalbėsiu prancūziškai. Pirmiausia, dabar vėl grįšiu prie to, ką pasakė prie, prieš tai e, prelegentas dėl pagrindinių teisių. Bendradarbiavimas tarp viešųjų ir privačiojo sektoriaus įdarbinimo tarnybų Ir čia buvo kalbama tarsi apie e, valstybinių agentūrų monopolį, nes e, buvo priimtas, e, priimta konvencija. Ir čia mes sistemingai jau, jau tiesiog metų metus teikiam argumentus dėl tokio, būtent tokios padėties. Taip, labai svarbu, kad būtų laikomasi tam tikrų kriterijų, ir tai buvo daroma, kai buvo kuriama ta eurės sistema. Aišku, gali būti tam tikrų išlaidų, bet aišku, yra tam tikrų, tam tikrų tiesiog susitarimų nesilaikymo yra valstybėse, valstybių narių, kur yra jau susikloščiusi tradicija, kad kartu dirba viešojo ir privačiojo įdarbinimo tarnybos, laikomasi tam tikrų kriterijų, principų. Ir e, iš ties e, toje platformoje turėtų kuo plačiau dalyvauti kartu profsąjungų, socialinių partnerių atstovų. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra tam tikrų nuostatų nesilaikymo tam tikram pasienio regione, sakykime, tarp Prancūzijos ir Katalonijos, tai vėlgi tada e, vėl dėl to, kad dalyvauja profsąjungos, tada užtikrinama, kad į duomenų banką būtų suvedama informacija. Tad e, čia kiekvienam tenka E, atitinkamas vaidmuo. Taip, aš gerbiu e, ką tik pasakytus argumentus dėl darbo pasiūlos, e, kad yra, sakykime, tam tikra, pas, tam tikra pas, pas, pasiūla, tačiau trūksta duomenų tiesiog toje duomenų bazėje. Bet čia viskas priklauso nuo tam tikrų tarnybų, kurios šiaip jau mm, ne, tiesiog ne, nepateikia duomenų į šitą mm, e, eurės e, sistemą. Ir čia kalbu apie tokius platesnius reiškinius, kaip smegenų nutekėjimą ir panašiai. Aš jau 30 metų dirbu koordinatorės vaidmenį ir uh, problemos kalba, kad yra, sakykime, vėlgi darbo pasiūla, reali pasiūla, tačiau vėl trūksta duomenų, trūksta konkrečios informacijos apie konkrečias darbo vietas. Tad manyčiau, reikėtų neišleisti to iš akių ir antra, labai svarbu toliau stebėti, kokie, kok, koks, kokia yra darbo pasiūla. Ir čia reikėtų vėlgi reikėtų vėl e, konstatuoti, kad e, šiaip jau viešųjų e, struktūrų darbas ne visada yra pakankamas. Ir čia yra dalykų gerintinų. Tad mano klausimas būtų toks. Dabar kai privačios e, agentūros e, teikiama informacija į šitą platformą, labai svarbu, kad e, į ją būtų reaguojama, bet vėlgi čia ne, reikėtų kalbėti apie kokybiškas darbo vietas. Na ir dabar dar norėčiau paminėti apie kitą dar tokios platformos ir tokią tarnybų misiją, turint galvoje dabartinę ekonominę padėtį, kai, sakykime, atsakoma e, pasienio darbuotojams tiesiog tam tikrų teisių, kuriomis jie gali naudoti savo savo valstybėse, tai čia žingsnis atgal. Antai 2 milijonai žmonių, kurie norėtų dirbti kitoje valstybėje narėje, tačiau jie iš vis ne, nežino vis dėlto, e, kokios teisės bus numatytos. Čia paminėtina Belgija, Jungtinė karalystė. E, tame kontekste mes stebim tą šalis e, atidžiai tiesiog e, vėlgi Tad vėlgi, žmon... taip iš tikrųjų kalbam apie Eurės e, platformą, apie, apie kartu informacijos centrus esančius tarp valstybiniuose e, regionuose. Ir čia turiu patikinti, kad kad e, iš ties nurodomos problemos šiuo metu ir vis tikimasi, ir toks mūsų tikslas, kad bus rasta atsakymų į problemas. Tad šis reglamento pasiūlymas ir su visais tai su, su tuo susijusiais klausimais. Ir kalbėtoje nutraukė pirmininkė, atleiskit ponė, aš turiu jūs nutraukti, kadangi E, dvi minutės liko šiam klausimui, mes turim dar vieną darbo tvarkės punktą aptarti. E, suprantama, e, eurės klausimas yra labai svarbus ir labai svarbu buvo išgirsti visų nuomonę, bet mes vėlgi turėsim dar progos susitikti, išklausyti jūsų, o dabar dėja mes turim, turim pereiti prie paskutinio darbo tvarkės punkto, kadangi vertėjai turės netrukus išeiti. Labai ačiū už visus pasisakymus ir dabar pereikim prie paskutinio darbo tvarkės punkto Europos investicijų bankas 2013 metų metinę ataskaitą. Siūlyčiau štai ką kad e, kuo mažiau kalbėtum, pakalbėtumėt po minutę, tiesiog pakalbėtumėt ir tada vertėjai neišbėgios per tą laiką ir tada galėsim tikrai deramai aptarti šį punktą. Turiu klausimą. Gal galėtume šį darbo tvarkės punktą aptarti per kitą mūsų posėdį? Pirmininkė, ne, dėja mes negalim to daryti Pone Lopes, prašom, skiriu Jums vieną minutę. Pirmininkė, prašom, prašom, ponė Lopė, žodis jums. Labai trumpai norėčiau paaiškinti paaiškinti pake, svarbiausius tuos penkis e, e, pakeitimų e, tipus. Aš įsivaizduoju, kad mums pavyks pasiekti susitarimą, bet pirmas dalykas. Dabar Europos investicijų bankas neturėtų išlikti šiaip jau konservatyvus, čia reikėtų derinti e, viešojo ir privačiojo sektorių įnašus. Toliau, socialinis e, banko finansuojamų projektų poveikis. Trečia, turėtume užtikrinti, kad e, bankas būtų demokratiškiau valdim, valdomas, mes turėtume to siekti Ir e, tikrai, kad strategija banko apimtų e, kokybę, atsispindėtų kokybė, ir kartu užtikrinti, kad projektai, projektų e, tiesiog rezultatas būtų ilgalaikis užimtumas. Na ir pabrėšiu, kad e, investicijų bankui tenka labai didelis vaidmuo e, remiant projektus energijos, tai yra aplinkosaugos srityse žmogiškųjų kapitalų sutelkimo srityje. Pone Harkin, labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, aš tikiuosi ben, gerai bendradarbiauti su ponu Kaza ir mano pateikti pakeitimo pasiūlymai iš tikrųjų ats, a, a, tiesiog atspindi finansinius e, sprendimus. Aš tikiuosi galėsim susitarti, ypač dėl mažųjų vidutinių įmonių, nes čia aš pati ir kiti kolegos turi gerų pakeitimų. Tad esu tikrai įsitikinusi, kad mums pavyks rasti gerą susitarimą. E, Labai trumpai e, Ponas e, Kaz atsiprašo, bet paprašė, kad aš pristatyčiau keletą elementų. Pirmiausia, jis dėkoja kolegoms už pakeitimus, kurie buvo pateikti jo nuomoniai. Taip pat noriu pasakyti, kad daugumai pakeitimų buvo galima pritarti. Pirmiausia, tiems, kurie papildo informaciją. E, Pavyzdžiui, kalbama apie statistiką, e, mažas vidutinės įmonės akcentuoja darbo vietų kūrimą ir taip pat, kurie e, siūlo mažiau reglamentavimo ir daugiau lankstumo EIB principuose. Bet ponas Kaza negali pritarti pakeitimams, kurie pernelik daug dėmesio skiria viešam sektoriu darbo vietų e, kūrime ir kai kurie pakeitimai galbūt nueina pernelik toliau, per toli, e, kurie neturėtų būti susijęs su EIB veikla ir pranešėjas ponas Kaza e, galės su šešėliniais pranešėjais per ateinančias dienas aptarti konkrečiau šios pasiūlymus ir ieškoti kompromisu. Ačiū. Ja, vielen Dank. Wir haben keine Zeit, äh, wo Bericht ist, aber ich habe festgestellt. Ačiū, neturime daug laiko, o pranešimas yra labai svarbus. Pakeitimų daug, visi parengti tinkamą linkme, tačiau mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalingos geresnės sąlygos, kad jos galėtų tinkamiau veikti po susitikimo su šešėliniais pranešėjais ir su pranešėju galėčiau pasakyti, kad priimtas sprendimas dėl dešimto punkto. Mes buvome susitikę praėjusią savaitę Strasbūrė. Ir po to, kai komisijos pirmininkas Junkeris e, aptarė klausimus su Europos investicijų banko atstovu, e, Tapo aišku, kad reikia daug daugiau skaidrumo ir bendravimo procesas turi būti pagerintas, nes bankas iš tikrųjų gali padėti pasiekti rezultatų, taigi daug kas buvo pasiekta, tačiau manyčiau, kad labai svarbus yra dešimtas pakeitimas pratesiu ir pasakysiu, kad skaidrumo klausimas esminis, to prašoma iš tarybos ir komisijos, e, ypač kalbant apie Junkerio planą. E, taip pat e, Europos parlamentas galėtų gal kitaip dalyvauti vykdamas EIB priežiūrą, užtikrindamas demokratinę kontrolę. Ir kitas elementas. Uh, EIB e, veikla e, yra labai aktuali, jis turėtų turėti galimybę imtis skubių veiksmų e, ir aš norėjau būtent tuos elementus pristatyti. Thank you, Mr. Krasnodebski. Ačiū, toliau. Ponas Krasnodebski. Ar iš lenkų kalbos yra vertimas? Klausė kalbėtojas. Ačiū. Ačiū. Taip, manytume, kad e, iš tikrųjų turim e, gerą šiaip jau pagrindą e, pateikti tokius bendrus pakeitimo pasiūlymus. Ir kaip ir kiti kolegos, manyčiau, kad mes sutinkam, jog reikėtų, kad bankas turėtų pirmiausia orientuotis į mažasis vidutinės įmonės, jas remti. Dar norėčiau paminėti vieną aspektą. Turėtume neišleisti iš akių tos aplinkybės, kad bankas ateityje e, turės kartu stebėti tas valstybės narės, kuriuose kapitalo rinkos silpnus. E, ir e, tokiuose valstybėse ir, sakykime, yra, būtų įmonių, kurioms reikėtų šiaip jau um, dides, ne, nemenkų paskolų. Tai tas dalykas, kurį mes ketinam pateikti pakeitimo pasiūlymuose. Uh, but, uh, uh, uh we, Ačiū, mes tikrai turime labai nedaug laiko. Nesitikėjau, kad eurės klausimas užims tiek daug laiko ir energijos. Bet ačiū Jums visiems. Ačiū už Jūsų indėlį, už pasisakymus. Dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos tai ji bus tvirtinama sausio 21-22 dienomis ir būtent tomis dienomis ir vyks mūsų posėdžiai. O dabar šiais metais tai jau paskutinis mūsų posėdis. Ačiū Jums, kad kartu praleidote tiek daug valandų ir kad galėsime pabaigti visus darbo tvarkės klausimus. Ir pirmininkė dėkoja vertėjams.